Pane Kostinger pasakė, kad turėtume pradėti posėdį, taigi taip ir padarysime. Decision is important for us. Šis sprendimas iš tiesų yra labai svarbus mums. Taigi, pradedame mūsų posėdį. Mūsų darbas šią savaitę yra susijęs su labai svarbiais klausimais. Be to artėja Velykos ir nebejoju, kad ši šventi teigiamai paveiks mūsų pasirinkimą dirbti. Darbo atvarkės projektas, ar kas nors norėtų ką nors pasakyti? Panašu, kad ne. Toliau, tuomet pirmininko pranešimai. Norėčiau Jums pranešti, kad yra verčiama į visas kalbas, išskyrus čekų, maltiečių, slovakų ir gėlų kalbas. Šis postas yra transliuojamas internetu. Toliau, vasaro 13 dienos protokolas, manau, kad jis gali būti patvirtintas. Ir pername prie ketvirtojo punkto, tai yra prie tikrojo darbo, keitimasis nuomonėmis su daktaru Bernhardu Urlu, su Europos maisto saugos tarnybos vykdomuoju direktoriumi. Na, mes tikėmės, kad e, vykdomasis direktorius mums šiandien papasakos apie EFSOS veiklą. Ši agentūra yra nepaprastai svarbi, ją finansuoja, jos veiklą finansuoja Europos Sąjungą. Ir ši agentūra yra svarbi pirmiausia dėl to, kad jį prižiūri, kaip yra gyvendinami su maistu susiję teisės aktai. Be to jį užsieima mokslo tyrimais susijusiais su maisto saugos klausimais ir variais aspektais. Ir e, ši agentūra vaidina nepaprastai svarbu vaidmenį užtikrinant maisto saugą Europos Sąjungoje. Ji vertina riziką. Ir padeda mums tinkamai reaguoti į įvairius rizikos veiksnius. Ir ši agentūra nuolat teikia mums e, naujausią informaciją apie atliktus tyrimus. Iki šiol dėja galima pasakyti, kad mes e, neišnaudojame dar viso bendradarbiavimo su šia agentūra potencialo. Ir tikiuosi, kad galėsime tai ištaisyti šiandien ir todėl nedelstamas norėčiau suteikti žodį daktarui Urlui, kuris mums papasakos apie Europos maisto saugos tarnybos uh, pastarojo meto ir dabartinę veiklą susijusią su žemės ūkio sektoriumi, o po to suteiksime galimybę nariams užduoti savo klausimus. Taigi dabar iš karto ir suteikiu žodį daktarui Urlui ir da, mums bus labai įdomu išgirsti jūsų pasisakymą, daktarė. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Labadiena, gerbėjai Europos parlamento nariai. Gerbėjai ponai ir ponios, man nepaprastai malonu yra lankytis jūsų posėdėje. Tai yra pirmasis oficialus mano pasirodymas Žemės ūkio komitete. Bent jau pirmą kartą aš atstovauju EFSAI kaip vykdomasis direktorius. Ir jūsų komiteto darbas ir mūsų agentūros veikla yra glaudžiai susiję, nes mes visi užsimam uh, gyvūnų gerovės e, klausimais, e, augalų gerovės klausimais, e, pesticidais, trašomis įvairiais kitais dalykais ir mes vertiname visų šių dalykų keliamą riziką ES lygmeniu. Savo trumpajame žanginėme pasisakėme aš norėčiau pakalbėti apie mūsų veiklą. Uh, apie tą mūsų veiklą, kuri gali būti naudinga jums, jūsų veikloje. Pateiksiu jums porą pavyzdžių galima bendarbiavimo. Ir taip pat aš šiandien pakalbėsiu apie tai, kaip mokslas gali įtakoti politiką ir su kokiais iššūkiais mes susidurėme, kai rengėme mokslininkų nuomonės įvairiais klausimais ir kaip jūs, Europos parlamente, galėtumėte reaguoti į šios rengimus dokumentus. Dabar porą žodžių apie EFSOS veiklą Jums tikriausiai yra žinoma, kad e, mes e, atsiradome po, po snukio ir nagų e, lygos protrukio ir tuomet mūsų patikėtas vaidmuo tikrinti, vertinti riziką. Ir mes rengėme patikimus mokslininkų, patikimas mokslininkų išlaid, išvadas apie maisto saugą. Ir taigi mūsų darbas yra susijęs su maistu ir mokslu, bet šiaip svarbu būtų kalbėti apie patikimą, patikimas moksl, mokslinio tyrimų rezultatus, nes jeigu jūs nepatikė, nepasitikėtumėt mūsų darbo rezultatais, tuomet jis būtų bergžės. 2002 metais teisėkuros institucijos labai protingai pasielgė kurdamos mūsų agentūrą, nes tuomet buvo nuspręsta centralizuoti duomenų rinkimą, tačiau neįvyko ne žmonių centralizacijos. Ar jei palygintumėt mūsų sistemą su panašia institucija, kuri veikia JAV, tai ir maisto. Uh, ir vaistų administraciją, tuomet pamatytumėt, kad mes nusprendėme visas žinias palikti valstybėse narėse, neperkelinėti jų į vieną uh, instituciją. Parmoje veikia da, tai, mūsų agentūra, kurioje dirba 450 žmonių ir mes renkame duomenės iš valstybių narių ir vertiname da, pagal tuos duomenės riziką. Taigi mes bendradarbiaujame labai glaudžiai su nacionalinėmis institucijomis ir galiu pateikti daugybę pavyzdžių mūsų su tokio bendradarbiavimo. Bet paminėsiu tik vieną. E, šiandien mes paskelbėme mūsų ataskaitą dėl pesticidų likučių maisto pro produktuose ir mes e, tai išsiaiškiname, kad 97 procentai visų maisto produktų savo sudėtyje neturėjo e, jokių pesticidų likučių arba turėjo jų tiek, kiek ne. Tas, tų pesticidų kiekis neviršė nustatytų normų. Taigi mes džiaugiamės, kad mūsų agentūra galėjo paskelbti tokią informaciją. Tačiau mes neturėtume nusiraminti e, ir galvoti, kad viskas yra tvarkoj. Mums reikia vis dėlto elgtis labai budriai, nes mes matome, kad šiandien vyksta da, gyvūnų maisto produktų mainai visame pasaulyje. Vartotojai šiandien elgesi visiškai kitaip nei anksčiau, bet to šiuo metu maisto technologijos e, sparčiai keičiasi, atsiranda labai daug naujovių, keičiasi ir maisto saugos suvokimas. Ir da, pesticidų likučiai, atsparumas antibiotikam, kselė mistilijoza, Afrikos kiaulių maras, įvairūs kiti klausimai. Mes visus juos nagrinėjome ir padėjome politikos, politikams priimti sprendimus e, e, visose šiuose sritise. Taip pat galėčiau pateikti Jums e, dar kelis pavyzdžius. Pavyzdžiui, atsparumas antibiotikams. Šiuo metu mes visi sutarėme, kad atsparumas antibiotikams yra vienas iš aktualiausių visuomenės veikatos klausimų pasauliui šiuo metu. Ir da, lygų prevencijos ir kontrolės e, da, centras neseniai paskelbė naujausius duomenės apie sparumą antibiotikams tarp žmonių ir gyvūnų. Ir anot e, turimų duomenų, iki 25 tūkstančių žmonių kasmet miršta dėl to, kad e, da, susirga da, lygomis, kurių negali paveikti antibiotikai. Ir matome, kad šie skaičiai skiriasi Europoje. Pietuose situacija yra blogesnė nei šiaurėje. Ir mes galvojame, kaip galima būtų įveikti šią problemą. Ir mums reikia integruoto da, požiūrio tam, kad mes galėtume sižvelgti į visą maisto grandinę nuo pat maisto produktų da, gamybos pradžios iki uh, jų suvartojimo. Europos vaistų agentūra taip pat neseniai paskelbė ataskaitą, kurioje kalbama apie taip, kaip politikai galėtų priimti teigiamas, teigiamas reikalingas priemonės susijusios su veterinarija, tam, kad galima būtų padidinti mūsų atsparumą, pa, pa, spręsti tą problem, atsparumo antibiotikams problemą. Taigi mums reikia kaip mes suprantame keisti ir vakcinavimo praktiką, ir kai kurias kita, kitas ūkio valdymo technologijas. Taip pat reikia galvoti apie tai, apskritai apie gyvulininkystę taikomas praktikas tam, kad galima būtų sumažinti tą atsparumą antibiotikams. Ir reikia, kad visi, pirmiausia, ūkininkai ir veterinarijos gydytojai žinotų, kaip reikėtų uh, E, kovoti su šia problema. Toliau, žvinelinė. Ši e, lyga, ši lygos epidemija e, prasidėjo Afrikoje, bet per artius rytus Izraelį ir Libaną jį pateko į Turkiją ir po to į ES per Bulgariją, Graikiją ir Vakarų Balkanų šalas. Ir e, ši lyga labai smarkiai paveikė gyvulininkystės sektorių vakarų Balkanuose. Tai yra didžiulė problema ir jums yra apie tai žinoma. EFSA parengė daugybę e, mokslinių nuomonių apie e, galimas kontrolės ir intervencijos priemonės. Ir remiantis mūsų patarim, patarimais, taikoma yra plataus masto vakcinavimo programa ir taip pat yra. Da, naikinami susirgę gyvūnai. Ir mums pavyko tinkamai sureaguoti į šios lygos protrukį vien dėl to, kad mes laiku gavome iš nacionalinių institucijų informaciją apie šią lygą Pietų Europoje. Galėčiau pateikti dar daugybę kitų pavyzdžių e, mūsų sėkmingo darbo. Bet manau, kad jūs jau ir taip supratote, kad e, mokslas, e, moksliniai tyrimai yra glaudžiai susiję su e, politiniais sprendimais. Mes stengiamės pateikti jums geriausius įmanomus mokslinių tyrimų rezultatus, kurie būtų nešališki, kurie būtų, do, kurie būtų parimti naujausią informaciją Ir turimais duomenimis, kuriuos renka tiek valstybės narės, tiek komisija. Ir čia mes kalbame ir apie socialinės vertybės, kartais net apie religiją, apie tai, kas mums visiems yra svarbu. Ir mes matome, kad kartais iškyla įtampos tarp mokslininkų, uh, ir e, politikų lūkesčių. Kartais mokslinio tyrimų rezultatai netitinka politikų lūkesčių ir darbo tvarkės. Ir dėja, dažnai būna taip, kad e, viešuosiuose diskusijose tuomet dėl visko kaltinami yra e, mokslininkai. Ir pavyzdžiui, glifosato klausimas yra, gerai tai iliustruoja. EFSA parengė maždaug apie, e, rengė, kiekvienais metais rengė apie 40 išvadų dėl, dėl įvairių pesticidų veikliųjų medžiagų. Ir dažniausia apie tuos dokumentus niekam nėra žinoma. Bet juk tai yra, did, e, bet e, tai yra da, labai daug labai naudingos įdomios informacijos, kurią rengia ne tik mūsų agentūros darbuotojai, bet ir dar 600 ekspertų. Uh, Jeigu mes parengame, pavyzdžiui, mokslinės išvadas dėl teleamido ar dėl kitų cheminių medžiagų, tuomet da, labai dažnai mes susilaukime pritarimo ir e, palankios reakcijos iš įvairių mokslininkų. Bet kai mes rengiame da, labai griežtą nuomonę, pavyzdžiui, dėl glifosato, dažnai da, uh, Tie patys e, socialinės e, pilietinės visuomenės atstovai, kurie mus gyrė prieš tai, sako, ne, ne, jūs visiškai neteisingai, jūs visiškai neteisingai dabar čia viską surašėte, jūs norite da, žudyti mūsų žmonės. Ir man atrodo, kad e, toks požiūris nėra teisingas, nes tiesiog pasirinkame tai, kas jums labiausiai tinka. Kaip piliečiai galės pasitikėti uh, kokią nors organizaciją, jie, jos reputacijai nuolat yra kenkiama vien dėl to, kad tos organizacijos darbas netitinka politinės darbo tvarkės prioritetų. Kaip mes galėtume paaiškinti piliečiams, kam yra reikalingos tam tikros ES institucijos, jei da, e, kitos institucijos teigia, kad uh, jos yra korumpuotos, ne, kad jos yra šališkos. Mes renkame apie 500 mokslinių išvadų kiekvienais metais. Ir tik nedidelė dalis tų dokumentų susilaukė neigiamos reakcijos žiniasklaidoje, bet ta reakcija būna tokia didelė labai dažnai, kad pridaro mums labai daug žalos. Ir todėl aš tikrai kreipiuosi į Jūs. Mums reikia atvirai kalbėti apie mūsų problemas. Reikia atvirai suprasti, kad kada kalbame apie mokslą, o kada kalbame apie politiką. Ir da, Aš, kaip EFSOS atstovas, esu pasiruošęs visuomet su jumis bendradarbiauti, atsakyti visus jūsų komiteto narių klausimus. Aš norėčiau dar kartą pasakyti, kad EFSA vaidina svarbu vaidmenį ir da, mano, kad mes esame atskaitingi ir jums, mes norime atkreipti jūsų dėmesį į tam tikrus iššūkius, bet man šiandien dar būtų taip pat įdomu sužinoti, ko jūs tikitės iš mūsų agentūros ir kaip jūs vertinate mūsų darbą. Mes tikrai, kaip ir pasakė pirmininkas, norėtume dėl kuo daugiau bendradarbiauti su Žemės ūkio komitetu. Mes esame pasiruošę suteikti jums visą jums reikalingą paramą ir informaciją. Ir dėkoju Jums uždėmesį ir su malonumu atsakysiu į visus Jūsų klausimus. Labai dėkoju. Dziękujemy za. Labai ačiū. Dėkoju už tokį išsamų pasakojimą. Na, o dabar galime pradėti klausimų ir atsakymų e, etapą. Pane Hoibuš, labai ačiū. Ačiū ponui Url už pasisakymą. Jūs daug kalbėjote apie pasitikėjimą. Kalbėjote ir apie pasitikėjimą atliktais vertinimais, pasitikėjimą institucijomis. Jeigu mes vertintumėm pasitikėjimą institucijomis, tai akivaizdu, kad tokius vertinimus turėtų atlikti tokie žmonės, kurie neturi interesų konfliktų. Štai, pavyzdžiui, Monsanto e, buvo pavedęs atlikti tyrimą dėl e, glifosato, nors tai tiesiogiai nebuvo e, įvardinta. Na, tikrai tokie tyrimai tikrai nesukelia pasitikėjimo. Gali atsitikti ir taip, kad e, pramonė tiesiog finansuos kai kuriuos tyrimus, tai tokiais tyrimais bus labai sunku pasitikėti. Na ir antras dalykas, jeigu atliekamas kažkoks tyrimas, tai yra būtina užtikrinti skaidrumą. Yra e, e, svarbu paminėti ir tai, kad mokslininkų pateikti faktai turi būti patikrinami arba gali būti patikrinami. Jeigu yra pateikti kažkokie faktai ir jokie kiti mokslininkai jų negali pati, patikrinti, dar galima tokių tyrimų tikėti. EFSA galėtų sukurti didesnį pasitikėjimą dirbdama skaidriai. Ir taip pat labai svarbu, kad atliekant kažkokį tyrimą nebūtų e, ryšių su pramonės sektoriumi. Aš pati turiu du sūnus, e, kurie anksčiau dirbdavo e, universitete, dabar jie dirba e, pramonės sektorija ir iš patirties galiu pasakyti, kad iš tikrųjų kažkoks pramonės sektoriaus subjektas paveda mokslininkams atlikti tyrimą, tai tarsi ir tikisi tam tikrų tyrimų rezultatų. yra ir vienas tyrimas susijęs su e, e, kukurūzų pikdžiolė. Dabar e, yra labai didelis tos pikdžiolės paplitimas. Ispanijoje anksčiau buvo sakyta, kad kukurūzai negali su ta pikdžiolė kryžmintis, bet ta informacija nebuvo teisinga. Gal jūs turite daugiau informacijos apie tai? Ačiū. Yra apie 20 narių, kurie nori pasisakyti, taigi prašyčiau kalbėti nelgiau kaip po dvi minutės. Ponas Egnijų. Ačiū. Na, ne tai, kad aš labai e, e, žaviuosi ES institucijomis, bet man patinka EFSA. Jūs teikiate mokslininkų rekomendacijas E, na ir Pavyzdžiui, kalbant apie glifosatą, e, šis, ši medžiaga buvo naudojama daugiau kaip 40 metų. Jūsų agentūra taip pat nieko blogo nenustatė. Aš pats asmeniškai tą glifosatą baršiau 15 metų ir vis dar sėdžiu čia. O kas atsitiks toliau su glifosatu? Ir kaip manote, e, kokį chemikalą žalieji pasmerks po to, kas seks po glifosato. Na ir dabar daug neigiamos informacijos apie pesticidus, dėl to žmonės vengia valgyti daržovės ir vaisius, bijodami, kad jie užteršti, bet žmonės turėtų valgyti ne mėsainius ir e, kitokį šlamštą, bet vaisius ir daržovės. Taip pat sakome, kad e, nuo pesticidų e, e, kenčia ir, ir, ir bitės. Bet ar iš tikrųjų, pažiūrėjau, ir nuo biomasės kenčia bitės? Na ir tikrai manau, kad visi sutarė dėl to, kad jūs tikrai nemažai padirbėjote tokia srityje kaip e, antimikrobinis atsparumas. Ir manau, kad e, čia lobistai tikrai nieko nebegalės pakeisti. Panas Dorfman, ačiū. Norėčiau padėkoti už tokią aiškę prezentaciją. Uh, Jūs kalbėjote ir apie um, įvairių medžiagų likučius, likutinės vertes. Ypač tai svarbu, kalbant apie pesticidų likučius maisto produktuose. pramonės sektorius dažnai laikosi tokių faktų, kurie su mokslininkų faktais neturi nieko bendro. Kaip Jūs vertinate e, pesticidų e, likučių problemą maisto produktuose? Aš žinau, kad tai nėra tiesioginė EFSA užduotis, bet norėčiau išgirsti, ką Jūs apie tai manote. E, panašu, kad čia kiekvienas tarsi laikosi savo požiūrio ir savo taisyklių. Noriu sužinoti jūsų nuomonę. Ačiū. Toliau pane Kestinger. Dėkoju. Manau, kad daugelis sutinka su tuo, kad EFSA tikrai puikiai dirba ir galima pasitikėti šios agentūros veiklos rezultatais. apie šią agentūrą yra tikrai nedaug melagingų žinių. Aš e, norėčiau pateikti keletą klausimų. Jūs minėjote galvėjų žvinelinę ir dar keletą lygų. Noriu pastirauti, gal turite kokios nors naujausios informacijos apie žvinelinę. Kiek aš žinau, vakcinos pasiteisino. Uh, Na, o žvinelinės paplitimas Europoje tikrai padarytų labai daug žalos. Norėčiau sužinoti, ar turite kažkokios papildomos informacijos apie tai. Mes Mes gavome informacijos ir apie tai, kad dabar iš Afrikos ateina UG99 virusas. Ir e, Afrikoje dėl to labai sumažėjo derlius. Tai ar EFSA turi kažkokios informacijos apie UG99 arba e, juoda, juodasias rudis? Ačiū. Toliau kolega Jūza. Pone Ajuza. Ačiū pirmininkė. Aš norėčiau padėkoti EFSA vykdomajam direktoriui už tai, kad jis pirmą kartą apsilankė mūsų komitete. Aš esu įsitikinusi, žinau, kad EFSA labai dažnai kritikuojama dėl įvairių priežasčių. Buvo sakyta, kad EFSA nėra priklausoma, Ne visiems patinka EFSOS vertinimai ir ataskaitos. Bet aš savo ruoštų galiu pasakyti štai ką. Aš esu kontaktinis asmuo kon, e, ryšiams su EFSA palaikyti ir manau, kad EFSA dirba gerai. EFSA teikiamos mokslininkų rekomendacijos pasižymė puikia kokybė. Dabar EFSA imtasi veiksmų, norint pagerinti skaidrumą. Na, galbūt iš tikrųjų būtų galima EFSA prikišti, kad kol kas to skaidrumo dar trūksta. Labai džiaugiuosi, kad šiandien pas mus atvykote ir gal galite daugiau papasakoti apie tai, kaip vyksta tas procesas dėl EFSA nepriklausomumo stiprinimo ir peržiūros. Dank u wel, meneer de voorzitter ponas Vanden Kendelare. Ačiū pirmininkė. Aš norėčiau irgi padėkoti EFSA vykdomam direktoriu už tai, kad jis šiandien pas mus atvyko. Ačiū už visą EFSA nuveiktą darbą. Noriu paminėti, kad neseniai kilo arklienos iš Ispanijos skandalas. Buvo sukčiaujama buvo bandoma tą arklieną e, įtraukti į maisto e, e, produktų grandinę, buvo manipuliuojama ir kainomis. Aš turiu klausimų. Visų pirma, dėl arklienos pramonės. Galbūt arklienos mėsos sektorių reikėtų griežčiau kontroliuoti. Ar išvelgiate čia kažkokias galimybės iš uh, maisto saugos užtikrinimo pusės. Antras klausimas. Štai koks komisija buvo patvirtinusi reglamentą dėl import, mėsos importuotojų iš trečiųjų šalių patvirtinimo. Bet tame reglamente nebuvo kalbama apie tai, kad reikėtų registruoti gyvūnų auginimui naudojamus vaistus. Ar galite paaiškinti, kodėl? Vis dar kalbant apie arklieną, tai ne visą laiką aiškiai yra arklienas kilmė. Ir aš norėčiau sužinoti, ar visi, visa arkliena Europoje patenka į maisto produktų grandinę. Ar buvo e, kaip nors sukčiaujamas su ES pagaminta arkliena ir importuota arkliena. Ponas Jar. Ačiū. EFSA buvo įsteigta kaip rizikos vertinimo institucija. Politinius sprendimus turėtų priimti kiti. Aš noriu pateikti porą klausimų. Visų pirma, man atrodo, buvo labai teisingai nuspręsta apriboti EFSOS užduotis nes vis dėlto personalas yra ribotas, taip yra lengviau pateikti ir rekomendacijas. Gal galite paaiškinti, kaip yra skirstomi dosie e, agentūros darbuotojams, norint užtikrinti nepriklausomumą? Na, o antras klausimas štai koks. E, dėl kovos su gyvūnų lygomis ir rizikos vertinimo, ar kas nors kreipėsi į jūs prašydamas atlikti kažkokios tai gyvūnų lygos vertinimą, pavyzdžiui, paukščių gripo? Noriu pastirauti, ar kas nors jūsų prašė e, atlikti kokį nors tyrimą susijusi su kažkokia gyvūnų lyga. Merci, monsieur le président. Dėkuoju, ponė pirmininkė, gerbiamasis direktorių. Dar 2013 metais mes išsiaiškinome, kad per daug naudojama neonikotinoidoidų ir kitų medžiagų Europoje ir kad tos medžiagos turi neigiamą poveikį bitėms. Uh, ir e, jūs ketinote atlikti mokslinius tyrimus ir pasakyti, kaip neonikotinoidai veikia bites ir, ir da, gal reikėtų jas uždrausti, bet e, panašu tai, kad vis dėlto tų neonikotinoidų vis dar yra e, rinkoje. Uh, Ir būtų gerai, jei jūs galėtumėt mums e, paaiškinti, kaip mes galėtume paraginti mūsų ūkininkus naudoti to, tokius pesticidus, kurie nekenktų žmonių sveikatai ir mūsų aplinkai. Dėkuoju. Oui, Ponas Andriu, dėkoju, ponė Pirpinka, ir dėkoju Jums. Uh, Pone, už tai, kad jūs pas mus atvykote ir mums papasakote apie savo veiklą. Aš turiu kelias klausimus ir pirmiausia, norėčiau pasakyti, kad jūsų e, atliekamas vaidmuo yra labai svarbus, ypač mums e, remintis jūsų rengiamais duomenimis. Ir būtų gerai, jeigu jūs galėtumėt mums papasakoti apie tai, kaip, kokios vyksta viešosios konsultacijos. Uh, Ir kaip jūs užtikrinate da, jų nešališkumą, tai būtų labai gerai, ne, nes tai padėtų mums labiau patikėti tuo, kad jūsų da, rengimos mokslinės išvados yra nešališkos. Nes tai būtų labai svarbu mums priimant politinius sprendimus. Jūs kalbėjote apie glifosatą, patikite jį kaip pavyzdį ir da, e, iš tikrųjų reikėtų gal mums šiek tiek pagalvoti apie šią situaciją. Mes gauname įvairių duomenų ir mes turime pasirinkti. Mes nesame mokslininkai, bet ką mums daryti, jeigu patys mokslininkai kartais nesutarė dėl šios medžiagos? Kągi daryti tokių klausimų? Glifosanas yra labai, glifosatas yra geras šio problemos, su kuriomis susidurėme pavyzdys, jau yra žinoma, kad jau da, keliari metai mes nežinome, ką daryti. Uh, nes vis dar neaišku, kaip glifosatas veikia žmonių sveikatą. Jūs kalbėjote apie patikimumą, savo organizacijos patikimumą ir jūs suprantate, kad ir mums taip pat patikė, pasitikėti jumis nėra lengva, nes kalbėjome apie Europos piliečių gyvybę, sveikatą. Ir dar vienas klausimas. Mokslininkų atliekami vertininkai. Ir uh, ar kaip galima būtų užtikrinti, kad skelbiama informacija dat, te, apie tos vertinimus būtų ta informacija, kurią surinka nešališkos institucijos, o ne kokiu nors korporacijų finansuojami mokslininkai. Mums būtų tikrai svarbu žinoti, kaip vyksta visas tas procesas, tam, kad mes galėtume jomis labiau pasitikėti. Yes, thank you very much. Ponas Haitoma. Huitam, atsiprašau. Ačiū pirmininkė, aš norėčiau padėkoti EFSA vykdomam direktoriui už pasisakymą. Pritariu tikrai daugeliu dalykų, kuriuos pasakėte. Visų pirma, dėl antimikrobinio atsparumo. Tai yra didžiulis iššūkis visam pasauliui, o taip pat ir Europos Sąjungai. Jūs taip pat kalbėjote ir apie vadinamąjį One Health approach, vienos veikatos požiūrį. Čia reikėtų vadovautis mokslininkų domenimis Jūs taip pat kalbėjote apie politikos ir mokslo atskirimą. Ta riba visą laiką turėtų būti aiškiai nubriežta. Jūs kalbėjote apie augalų apsaugos priemonės. Mes jau turime e, šiam reikalui skirtą sistemą. Ir jį gera. Aš norėčiau pateikti klausimėlį apie tai, apie ką kalbėjo ir kai kurie kolegos buvo kalbėta apie neonikotinoidus. Gal um, EFSA turi kažkokias gairias dėl šios medžiagos poveikio bitėms. Gal galite paaiškinti, kaip tos gairės veikia, kuo jūs remetės, e, teikdami būtent tokias gairias dėl poveikio bitėms. Ačiū pirmininkė, sako pane Aguilera Garcia. Be galo džiaugiuosi, kad pas mus atvykote. Tikrai e, smagu, kad jūs apsilankėte kompetitingame komitete. Mes jums turime daug klausimų. Tikrai su jumis norime padiskutuoti. Ir be abejo, mes suprantame, kad mokslininkų duomenis be galo svarbus, bet reikėtų nepamiršti ir etinių klausimų. Ir taip pat e, svarbi ir parlamentarų nuomonė, ypač mūsų komiteto. Kartais yra tarsi kvestionuojami e, mokslininkų faktai. Kartais e, tenka apsispręsti, ar kažkoks faktas yra daugiau etinis klausimas ar mokslininkų domenimis pagrįstas faktas. EFSOS darbuotojai tikrai puikus, bet būtų gerai, jeigu EFSA dirbtų dar skaidriau. Apie tai kalbėjo ir kiti kolegos. Skaidrumas visą laiką padeda skatinti pasitikėjimą mūsų veiklą. Aš norėčiau išgirsti jūsų nuomonę. štai kokiu klausimu. Importas iš trečiųjų šalių. Kartais susidaro toks įspūdis, kad kontrolė yra paprastesnė, o ne griežtesnė, kad ji tampa vis e, paprastesnė. Ir čia prisiminkime mėsos iš Brazilijos skandalą. Mes neturime pasienio su Brazilija. Panašių problemų buvo kilę ir su vaisiais iš Pietų Afrikos. Gal galite paaiškinti, kaip vyksta importo kontrolė? Ar ji yra tinkama, ar vis dėlto joje dar yra pernelik daug spragų? Pane Zenra Rodrygės. Ačiū pirmininkė. Noriu pasiteirauti, kaip yra užtikrinamas e, agentūros nepriklausomumas ir neutralumas. Ir taip pat noriu pasiteirauti, kaip yra užtikrinamas pasirinktų ekspertų neutralumas, jeigu yra pasirinkamas kažkoks ekspertas iš pramonės sektoriaus. Pane Miller, ačiū norėčiau padėkoti ponui Url už pasisakymą. Tikrai labai pasitikiu EFSA, manau, kad dirba puikiai. Mums politikams labai svarbu remtis mokslininkų pateiktais domenimis. Na, aš nežinau, ar Monsanto pavestas tyrimas yra prastesnis negu kažkieno kito užsakytas tyrimas. Galbūt e, e, gamtos apsaugos pramonės e, atliktas tyrimas yra tokios pat kokybės. Aš sąmoningai sakau gamtos arba aplinkos apsaugos pramonė, nes čia irgi veikia labai daug lobistų. Mes politikai turime irgi vertinti pateiktus faktus. Aš noriu padėkoti už jūsų labai aišku pasisakymą, bet dar turiu ir klausimą. Kaip jūs e, remiatės valstybių sukaupta patirtimi, e, ypač turiu omeny neonikotinoidus ir bites. Štai jau Bavarijoje buvo atlikta tyrimų. Ar jūs e, atlikdami savo vertinimą naudojatės jau sukauptą patirtimį? Aišku, aš norėčiau daugiau skaidrumo. Skaidrumas yra tinkamas kelias. Man atrodo, EFSA neturi ko slėpti, ji turėtų dirbti dar skaidriau. Baigdama dar kartą dėkoju už jūsų lipšelinį darbą. Ačiū gerbiamas pirmininkė, gerbiamas direktoriau, ačiū už pateiktą informaciją, tikrai buvo pakankamai įdomi. Noriu keletą klausimų paklausti. Tai kaip žinia, ES institucijos yra leidusios valstybėm narėm apsispręsti auginti genetiškai modifikuotus organizmus ar neauginti jų. Dalis šalių atsisakė, dalis šalių neatsisakė. Kokia jūsų būtų asmeninė nuomonė? Ar reikia plėsti genetiškai modifikuotų organizmų auginimą, ar atsisakyti jų? Tai būtų pirmas klausimas. Antras, e, e, prieš metus grupė parlamento narių pasitikrino savo organizme glifosato likučius. Ir rezultatas buvo iš tikrųjų pakankamai įdomus. E, buvo viršita normos nuo 10 iki 30 kartų, lyginant su geriamuoju vandeniu. Tai negi tai susikaupia žmogaus organizme nuo tų 3 procentų, kuriuos jūs minėjot, kad 3 procentai maisto produktų viršyje e, normas. Na ir trečias klausimas būtų dėl afrikinio keulio maro. Kaip žinia, jau trys metai, kaip e, Baltijos šalyse, Lenkijoje e, yra šita bėda ir dėja jinai plečiasi. Kiek e, būt, nebuvo taikomos priemonės tiek valstybių narių, tiek ES lygmenių, kol kas nepavyksta, e, sakykime, įveikti šitos problemos. E, aš nežinau, kaip mes toliau dirbsim, bet praktiškai Estijoje, Latvijoje, Lietuvoje didžiai dalimi e, maži ūkiai keulių jau nebegali auginti. Tai yra didžiulis smūgis tiem žmonėm, kurie gyvena kaime ir praktiškai šiandien visiškai nesigirdi dėl taip žadėtos vakcinos sukūrimo. Ar yra užsakyta vakcina, kada jinai gali būti ir kada gali būti pritaikytos na, pakankamai e, stiprios poveikio priemonės, kad mes galėtumėm jau matyti, kad iš tikrųjų su šita lyga baigiama susidaroti ir ateina jos galas. Ačiū. Madame Delajer. Pane Delajer, prašau. Dėkuoju, ponė pirmininkė, dėkuoju ir jums, ponė direktoriu, labai sunku yra kalbėti, po to, kai kolegos jau tiek daug visko pasakė, bet aš norėčiau pasakyti, kad būtų labai gerai, jeigu mes daugiau pakalbėtume apie glifosatą, nes man atrodo, kad tai, kas vyksta, yra surrealistiška. Jūs sakote, kad mes turėtume versti sveiko proto. E, jūs pa, a, a, a, apkaltinti mus tuo, kad mes jūs kaltiname tuo, kad jūs norite nu, nuodyti žmonės, bet aš jums kaip šešėlinė pranešėja galiu jums pasakyti, uh, kad da, mes tikrai nenorėtume, kad mūsų vaikaičiai mirtų nuo da, vėžio. Ir e, mes, da, parlamentarai, turėtume be abejo neprarasti sveiko proto ir turėtume išgirsti, ką sako mūsų piliečiai. Ir turime padaryti viską, kad nebūtų. E, da, E, nebūtų painiojami įvairūs tyrimai, tie, kurie e, įvertina e, glifosato keliamą riziką ir vertina kitus su glifosatu susijusius klausimus. Taigi šiandien, kai mes kalbame apie endokrininę sistemą ardančias medžiagas, apie neonikotinoidus, mums norėtųsi, kad jūs skaidriau dirbtumėte tam, kad mes galėtume labiau jumis pasitikėti ir kad nepasiduotume populiz, populizmui. Ponas Des. Ačiū pirmininkė. Labai ačiū vykdomajam direktoriu už tai, kad jis pas mus atvyko čia. Aš manau, kad bent kartą per metus jis turėtų pas mus atvykti tam, kad mes galėtumėm padiskutuoti. Jūs sakėte, kad 97 procentuose maisto produktų nebuvo užfiksuota glikosa, e, glifosato arba ten e, ribos nebuvo viršytos. Kalbant apie tas tuos kitus 3 procentus. Gal galite paminėti kažkokius konkrečius produktus arba konkrečius regionus, kurių būtų, buvo daugiausia aptikta? Dabar dėl mikrobiologinio atsparumo. Kiek už tai yra atsakinga veterinarija ir kiek žmonėms skirti vaistai? Uh, Jūs e, sakėte, kad dažnai EFSA yra viskuo kaltinama. Štai dabar skaitau vokišką laikraštį. Ten rašoma apie tai, kad iš ūkininkų vaikų mokyklose tyčiamasi. Ir aš noriu pasiteirauti, Ar turite apie tai kažkokios informacijos? Kai kurie ūkininkai tikrai nebegali su tuo taikstytis, kad yra tyčiamasi iš jų vaikų. Ir ministerijų domenimis dabar tokių patirčių e, skaičius yra žymiai išaugęs. Kaip žinia, visuomenėje labai vertinami yra e, gydytojai, žurnalistai, advokatai, bet uh, tikrai mane neramina, kad prastai yra vertinami mokytojai, ūkininkai. Gal galite irgi tai pakomentuoti? Uh, Ponas Lanagin, prašau. Ačiū. Mm, aš vis įsitarpiu diskusijas ir kartais mm, jas sugadinu, tačiau norėčiau pasakyti štai ką. Taip, ponas direktorių, norėtume jumis pasitikėti, jūsų vaidmuo yra svarbus. Tačiau kolega Molner kalbėjo apie pasitikėjimą įmonėmis e, ir pasitikėjimą aplinkosauginėmis grupėmis, kurios atlieka tyrimus. Na ir kai tyrimus atlieka aplinkosauginės grupės, man atrodo, kad neretai tam tikrų centrų tikslas yra tiesiog e, gauti kažkokį tai pelną e, savo akcininkams. Na ir akivaizdu, kad jų atliekami tyrimai e, pasistengs, kad tas lėšų srautas nenutrūktų. Turbūt visi tai suprantame. Tačiau tuo pat metu aš pats stebiuosi įvairiais dalykais ir man susidaro toks įspūdis, kad e, reikia rinktis tarsi tarp badavimo ir nuodėjimo, nes tarpinio varianto nėra, ar tikrai reikėtų tų tokių ekstremalumų. Na ir aš pats esu tėvas, todėl mm, mane neramina pesticidų naudojimas, tačiau tuo pat metu aš bendrauju su įvairiausiais ūkininkais, kurie man sako, kad aš negalėsiu išmaitinti savo šeimos, e, jeigu nenaudosiu tų pesticidų, nes mm, tokia yra tvarka. Ir Žinau, kad kai kurie parlamento nariai taip atliko tą tyrimą dėl glifosatų, e, taip pat parengė e, pasiūlymą. Septintame punkte yra kalbama apie tai, kad Monsanto falsifikavo įvairiausius tyrimus dėl glifocitų. Na ir iš ties e, nerima kelia tokie teiginiai. Na, o kalbant apie pasitikėjimą, Man atrodo, kad visuomenė girdi dviejopus teiginius. Tačiau jie galbūt negirdi tokių teiginių, kad e EFSA e, nesutiktų su kitų institucijų išvadomis. Ir galbūt reikėtų SHC ir EFSA e, atsimti savo nuomonės dėl glifocitų ir peržiūrėti GF tyrimų rezultatus, taip pat imtis visų reikalingų E, žingsnių peržiūrėti 13 metais atliktus tyrimus. Mm, taip pat reikėtų peržiūrėti e, e, glifocitų kancerogeniškumo problemas. Na ir tiesiog mm, kyla klausimų, kodėl viena organizacija sako, kad mums glifosatai kelia problemų, o štai jūs sakote, kad tai nėra tokia opi problema. Įdomu, kodėl atsiranda tokie nuomonių skirtumai. Ačiū, tačiau nepamirškite, kad jums yra skirtas konkretus pasisakymo laikas, jo neviršykite. Panas Tarabela, prašau. Dėkuoju, panė pirmininkė, ponė direktorė, dėkuoju Jums už Jūsų žinginę kalbą. Aš e, e, Esu už vienas iš tų, kurie jūs, kurie, kurie jūs kartais e, kritikuoja. Aš suprantu, kad jūs atliekate vaidm, svarbu vaidmenį, padedate mums priimti sprendimus susijusios su maisto sauguma. Taigi jūsų institucija yra svarbi. Bet e, mes jau da, e, tai girdime, kuris laikas apie, iš kolegų girdime apie poną Banatį. Ir e, ponia Banatį suabejojo jūsų ekspertų kompetencija. Ir, ir da, kai kas iš jų da, atstovauja da, tam tikram institutui ir da, tas e, institutas yra finansuojamas ir Monsanto ir įvairių kitų e, e, agroholdingų, kurie gamina pesticidus pasaulyje. Ir aš norėčiau sužinoti, ar jūs negalėtumėt sumažinti savo priklausomybę nuo šio instituto kuris nepriklauso, yra priklausomas nuo sektoriaus žaidėjų. Nes akivaizdu, kad tam, kad jūs galėtumėte veikti nešališkai, jūs turėtumėte nepriklausyti nuo da, įvairių koncernų. Ir aš norėčiau jūsų paklausti, ar jūs neketinate imtis priemonių tam, kad padidintumėt savo nepriklausomumą nuo šio instituto, uh, Ir e, dėja prisiminame dar, kad prieš keturis ar penkerius metus, nesiminu tiksliai, buvo kilęs skandalas net dėl jo ekspertų veiklos. Gracija. Panas Kaputa, ačiū pirmininkė. Aš visų pirma norėčiau padėkoti vykdomajam direktoriui už tai, kad jis pas mus atvyko. Labai smagu, kad galime padiskutuoti apie EFSA veiklą. Tikrai džiugu, kad šioje agentūroje dirba kvalifikuoti ekspertai. Noriu grįžti prie vieno klausimo, kuris jau buvo paminėtas, bet kuris tikrai nusipelno e, direktoriaus atsakymo, taigi jį pakartosiu. Europos cheminių medžiagų agentūra e, kovo mėnesį nustatė, kad glifosatas, glifosatas labiausiai paplitusi e, medžiaga pasaulyje negali būti laikoma kancerogeniniu. Uh, EFSA netkreipė dėmesio į tai, kad pasaulio sveikatos organizacija 2015 metais glifosatą įvardino kaip galimai kancerogeninę medžiagą. E, EFSA savo e, nuomonės nekeičia. Bet ar tai Tai reiškia, kad glifosatui gali būti atvertos duris, kad jis ir toliau bus naudojamas ES 15 metų. E, e, prekyboje yra įvairių glifosatų formų. Glifosatas saveikauja ir su kitomis cheminėmis medžiagomis. Taip pat ir Vokietijos federacinis institutas yra paskelbęs savo vertinimą apie glifosato keliamą riziką. Na ir to instituto turimi e, e, e, duomenis yra labai kritikuojami. To instituto atliktas tyrimas kritikuojamas įvairių pasaulio mokslininkų to tyrimo rezultatai prieštarauja mokslininkų duomenims. Gal vykdomasis direktorius galėtų paaiškinti, kokiais konkrečiai dokumentais, kokiais konkrečiai faktais rėmėsi EFSA, primdama sprendimą dėl glifosato kancerogeniškumo. Eh, Ačiū pirmininkė, aš ką tik atėjau į salę, anksčiau ateiti negalėjau. Atsiprašau, noriu pateikti klausimą. Niderlanduose yra nanotehnologijų institutas, kur yra kuriami nauji maisto produktai. Aš likščiol galvojau, kad tai e, net kelia jokių problemų. Bet dabar, kalbant apie naują vandens pagrindų e, direktyvą, e, E, girdžiu daug kritikos ir ne, sunku atskirti pagristą kritiką nuo nepagristos. Gal jūs turite daugiau informacijos metų pabaigoje? E, Envi komitete mes turėsime e, pateikti atitinkamą pranešimą. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Pirmiausia, aš norėčiau sureaguoti tą, ką pasakė ponė Dolė. Aš esu populistas, bet aš nesu atsakingas už tai, kad dabar ūkininkai yra praradę bet kokią viltį dėl pernelik liberalios politikos, kurį vykdama jau keliarius metus. Aš tiesiog norėčiau pasakyti, kad mes turėtume šiek tiek pakalbėti apie aplinkosaugos problemas ir apie atsiekamumą. Mes šiandien nekontroliuojame maisto gamybos grandinės ir dėja Prancūzijoje ar kitur mes neturime pakankamai kontrolierių kurie galėtų tai padaryti. Nuo 2017 metų sausio pirmos dienos mes turėtume atlikti tam tikrų maisto produktų kontrolę. Paaiškėjo, kad tik tai vienas iš penkių produktų atitinka keliamus reikalavimus susijusius su produktų žymėjimu, su atsikiamumu. Ir matome, kad, kad yra sukčiaujama kai kur, pavyzdžiui, žinoma, apie mėsos, e, Ispanijos mėsos gamintojų sukčiavimą, taip, tai kad sukčiaujama ir sukčiavė ir alyvogių aliejus gamintojai. Uh, Ir man atrodo, kad tam, kad mes galėtume pasiūlyti tikrai kokybiškus maisto produktus, kurie dar yra pagaminti nekenkiant aplinkai, mums tikrai reikėtų pagerinti atsiekamumą ir maisto produktų žymėjimą. Ja, <clears throat> Panas Hausling. Ačiū, pirmininkė. Jūs pasisakydamas mūsų komitete kalbėjote apie tarsi du pasaulius - apie politikus ir nepriklausomus moky, mokslininkus, kuriais reikėtų besąlygiškai pasitikėti. Manau, kad čia irgi reikia e, šiokio tokio, šiokios tokios korekcijos. Mokslininkai irgi yra priemę neteisingų sprendimų. PCP, Atracin, Lindan, štai kokie atvejai Mokslininkai buvo pateikę e, tyrimų rezultatų ir vėliau paaiškėjo, kad tie tyrimai nebuvo jau tokie nepriklausomi. Visiškai nepriklausomų rimtų mokslininkų kaip ir nėra. Politikai taip pat viską turėtų labai gerai pasverti. Jūs atstovaujate nepriklausomus mokslininkus bet e, tikrai nes, e, jokinga, ne, nerimta kalbėti vien tik tais apie nepriklausomus e, mokslininkus ir priklausomus politikus. Ar EFSOS atlikti tyrimai tikrai visą laiką nepriklausomi? Ar tikrai tik pramonės sektoriaus atliktus tyrimus reikėtų tikrinti, ar jie yra prasmingi, ar uh, tyrimų rezultatai teisingi, ar jie atitinka ES reikalavimus. Bet kaip jūs galite atlikti nepriklausomą tyrimą, tam jums trūksta ar lėšų, ir mokslininkų. Neapsimeskite instituciją, kuri atstovauja nepriklausomus mokslininkus. Jūs viską tik tai tikrinate, turite atlikti vertinimą. Jeigu jūs iš tikrųjų galėtumėte uh, atlikti e, nepriklausomą vertinimą, o ne vien tik tais būti priklausomi nuo pramonės sektoriaus ir visuomenė jūs vertintų kitu, kitaip. Turiu ir klausimų. Jūs sakėte, kad 97 procentuose maisto produktų uh, nėra e, likučių, bet tie 3 procentai ir taip jau yra per daug. Kaip pesticidų e, naudojimas susijęs su bio įvairovė? Jūsų nuomonė, ar čia yra tiesioginis ryšys, ar manote, kad ten nėra? Dziękuję, pan poseł Bove. Ponas Bavam, ponio Urlman, nepaprastai malonu Jūs matyti šioje salėje. Uh, Jau daugybę metų aš bendradarbiauju su jūsų agentūra ir dėkoju ponui Tarabelai už tai, kad jis e, priminė mums apie banatydą atvejį, nes e, net tuomet jūsų agentūra buvo priversta imtis priemonių tam, kad jūs galėtumėt e, dirbti nešališkiau, kad užkirstumėt kelią galimiems interesų konfliktams Ir da, aš norėčiau pasakyti, kad gal net ir nebuvo pakankamai greitai sureaguota. Aš dabar norėčiau atkreipti jūsų dėmesį į kelias problemas. Pirmiausia, kai kalbame apie mokslinius klausimus, uh, Mes e, turime pakankamai daug įvairios metodologijos. Kiekvienas produktas yra vertininamas ir, pagrind, ir, pa, ir paprastai vertimas atliekamas remiantis gamintojų pateiktais dokumentais. Monsanto ir kitų, ir tą matome nu-, nuolat. Būtent jų pateikti dokumentai yra naudojami kaip pagrindas vertinimui. Po to ekspertai turi išnagrinėti, ar yra dar kokios nors mokslinės e, informacijos, e, kuri prieštarautų gamintojo pateiktai informacijai. Ir iš esmės e, da, reikia pasakyti labai aiškiai, kad ta pagrindinis dokumentas yra gamintojų pateiktas dokumentas. Ir tai visiškai yra nepriimtina, nes akivaizdu, kad jeigu tie dokumentai yra nešališki, tuomet ir visi tolesni veiksmai bus nešališki. Viskas jau bus iškreipta nuo pradžios. Dar vienas dalykas. Šiandien visi pripažįsta, kad agentūra turėtų būti labiau nepriklausoma. Ir jūs iš esmės sakėte, kad ir jūs bandote taip pat padidinti savo nepriklausomumą. Ir mes visi žinome, kad pinigai čia vaidina svarbu vaidmenį. Jei mes norime uh, turėti tokią agentūrą, kuri gebėtų veikti nepriklausomai nuo gamintojų, reikia, kad Europos biudžete būtų numatytas finansavimas šiai agentūrai. Bent jau dvigubai reikėtų padidinti tą finansavimą. Negalime turėti nešališkų išvadų be uh, tinkamo jūsų veiklos finansavimo. Taigi aš siūlyčiau, kad mes turime protingai elgtis tam, kad mes apgintume jūsų nepriklausomumą, kad padidintume jums skirtą finansavimą ir turėdami daugiau lėšų jūs galėsite pasamdyti ekspertus, nepriklausomus ekspertus, kurie išmanytų įvairius klausimus, įvairias rytis ir taip galima būtų užtikrinti, kad nekiltų jokių interesų konfliktų. Nes mes žinome, kad šiandien tokių konfliktų kyla dėl to, kad jūs neturite tai tiesiog kitos išeities. Taigi daugiau pinigų e, reikia skirti EFSAI. Ačiū, matau, kad žodžio daugiau kol kas niekas neprašo ir galbūt dabar būtų tinkamiausias metas suteikti žodį EFSOS vykdomajam direktoriui, atsakyti į pateiktus klausimus jums skiriu 15 minučių. Ačiū labai, ponė pirmininkė. Norėčiau padėkoti ir parlamento nariams. 20 klausimų per 15 minučių. Na, nežinau, ar pavyks į, į tie klausimą atsakyti. Tačiau pradėsiu nuo paskutinių bo, pono Bovė komentarų. Tai yra geresnio EFSOS finansavimo, didesnių lėšų. Na, galbūt ir tinkama vieta apie tai kalbėti parlamente, tačiau galbūt pradėsiu grupuoti klausimus. Pradėsiu nuo skaidrumo, nepriklausomumo ir duomenų aspektų. Na ir dėl duomenų. Tai ne vieną kartą buvo paminėta pateiktose klausimuose. Būtent šis parlamentas patvirtino reglamentą, kuris įpareigoja leidimo prašytoje pateikti duomenis, e, e, kurie leistų rizikos vertintojui priimti verdiktą dėl maisto produkto saugumo. Tai galioja ir pesticidų, ir maisto priedų, ir vaistų um, atveju. Ir taip, galbūt galima kritikuoti tokią sistemą, tačiau toks yra įstatymas, tokia tvarka. Ir jeigu jau norėtume tai pakeisti, tai pirmiausia, reikėtų turbūt kreiptis į Jūs. Reikėtų, kad taryba ir parlamentas pakeistų uh, tai, kaip yra atliekami vertinimai ir tyrimai ES Na, o dabar reikalavimai yra tokie. Pareiškėjai turi pateikti dokumentų rinkinį, kuriame būtų pakankamai informacijos numatytos EBPO gairėse, kaip e, atlikti tyrimus. Ir tai nėra įmonių išrasta metodologija. E, tad reikia vadovautis tomis EBPO gairėmis, pavyzdžiui, dėl kancerogeniškumo tyrimo, tyriant peles ar žiūrkės. Yra įvairių nepriklausomų laboratorijų, kurios yra sertifikuotos, e, kurios vadovaujasi atitinkamomis sąlygomis, tačiau be abejo čia vis dar gali kilti abejonių. Jūs be abejo galėsite pasakyti, kad mes nepasitikė, nepasitikime tokiais duomenimis, nes pramonės atstovai užsako tos tyrimus ir tai nėra kažkokia nepriklausoma organizacija, tai nėra EFSA ar Europos vaistų tarnyba ir taip toliau. Be abejo, tai galima pakeisti. Mes patys to padaryti negalime, mes privalome vadovautis tais pareiškėjo teikiamais duomenimis bei kitais turimais moksliniais įrodymais pateikiamais literatūroje. Ir glifosato atveju mes analizavome daugiau nei 700 mokslinių tyrimų ir publikacijų Ir tiesiog ne tik tai, ką pateikė rinkos atstovai, tačiau analizavom visą informaciją, kuri yra prieinama rinkoje. Na ir pavyzdžiui, JAV e, dabar yra atliekamas toks e, e multikartų tyrimas dėl bisfinoleno ir tas tyrimas kainuoja 30 milijonų dolerių. Mes per metus atliekama šimtus tyrimų šimtus. Tad jeigu galvojate, kad EFSA galėtų užsakyti ir apmokėti e, tokius tyrimus, tai būtų neįmanoma. Tai būtų ne 5 milijonais eurų per metus daugiau, tai būtų 100 milijonų eurų per metus daugiau. Na ir, kaip jau sakiau, tai yra politinis sprendimas. Ar visuomenė nori mokėti už tokius e, tyrimus, ar už tai bus mokama iš biudžeto, ar e, paraiškų teikėjai, e, kurie nori pateikti gaminį rinkai, moka už tos tyrimus. Kalbant apie atliekamus tyrimus, aš manau, kad mes galime įvertinti tuos tyrimus, nepaisant to, kas juos užsakė, e, ir e, galime įvertinti jų įrodymų lygį. Aš pasitikiu sistema, ta sistema yra naudojama tikrai plačiai ir jeigu jau būtų norima ją pakeisti, tikrai reikėtų didelio ryšto didelės e, iš politinės pusės. Dabar dėl mūsų darbuotojų nepriklausomumo. E, buvo teirautasi apie tai. Pas mus dirba 450 žmonių. Jie turi laikytis darbuotojų reglamento, taip pat kasmet turi deklaruoti savo interesus ir jie yra nepriklausomi. Jie yra kaip Europos e, komisijos funkcionieriai, tačiau šiek tiek kitokia situacija pas mus yra, nes pas mus yra sudaromi, sudaromos sutartys penkeriems metams. Na, taip pat e, yra naudojamasi ir ekspertų iš valstybių narių pagalba. Man atrodo, kad tai yra labai protingas um, sprendimas, nes tai suteikia galimybę um, surinkti ekspertų įžvalgas ir Mes galime spręsdami vieną ar kitą konkretų klausimą ieškoti, pavyzdžiui, geriausiai tas rytį išmanančių specialistų. Na, o kaip galime užtikrinti, kad jie būtų nepriklausomi? Ponas Bovė ir ponas Hoisling apie tai kalbėjo. Jūs žinote, kad mums ta nepriklausomybės e, politika yra įtin svarbi. Visi su mumis dirbantis asmenys turi užpildyti savo interesų deklaracijas. Kasmet 8 tūkstančiai tokių deklaracijų yra patikrinama ir įvertinama. Ir tai yra susijęs su 25 tūkstančiais mūsų mokslinių susitikimų darbo tvarkės punktų, tai yra itin didžiulė administracinė našta, tačiau mes prisimame tą naštą, nes norime, kad mūsų mokslininkai būtų nepriklausomi. Tačiau ar įmanoma visiška nepriklausomybė? Na, be abejo, turime būti pragmatiški, realistiški ir suprasti, kad, pavyzdžiui, um, universitetų mokslininkai dirbantis pagal Horizontas 2020 programą jie yra tarsi verčiami vadovautis tomis privataus ir viešojo sektoriaus partnerystės programomis, jie privalo susirasti privataus sektoriaus partnerius. Ir jeigu to nedarysite, tiesiog e, nepasieksite jokios karjeros mokslinių tyrimų srityje. Na ir be abejo, kai tie asmenys kreipiasi į EFSA, mes pasakome, kad ne, dėja, jūs turite ryšių su pramonė jūs gaunate pajamų iš pramonės. Na ir čia kyla tokia politinė įtampa. Iš vienos pusės Europa yra inovatyvi, konkurencinga, norime, kad moksliniai tyrimai ir inovacijos būtų plėtojami, tačiau kalbant apie saugumo vertinimus, mes jau čia reikalaujame visiškos nepriklausomybės, visiškai nepriklausomų ekspertų. Toks savotiškai dviejopas požiūris. Taip, mes siekiame, kad būtų išvengta interesų konfliktų, tačiau mes taip pat ieškome žmonių, kurie būtų realiai dirbę vienoje ar kitoje srityje, sprendę realias problemas. Na ir čia nėra vien tik juoda ir balta, yra ir tarpiniai variantai. Mes dabar kaip tik atnaujiname savo politiką, vykdome konsultaciją su visuomenė. Ir tai yra naujoji nepriklausomumo politika. Uh, E, kurią peržiūrime. Norėčiau, kad ir jūs taip pat prie to prisidėtumėte ir padėtumėte atnaujinti mūsų nepriklausomumo politiką. Man atrodo, kad EFSA turi vieną griežčiausių tokio tipo politikų ES. Ar ji tobula? Na, niekas nėra tobulas. E, manau, kad tai yra tinkama pusiausvėra tarp mokslinių pasiekimų ir mokslinės nepriklausomybės. Ir be abejo, tai kelia iššūkių, su tais iššūkiais susidurime kasdien, tačiau mes skaidriai tai žiūrime. E, ir tūkstančiai ekspertų, kurie su mumis dirba, oficialiai pateikia e, savo interesų deklaracijas mūsų interneto svetainėje, tačiau nieko slapto nėra. Dar vienas dalykas dėl skaidrumo ir glifosatų. Mūsų klausima, kodėl neskelbėte visų tyrimų, kuriuos naudojate savo darbe? Tačiau pabandykite įsivaizduoti, jeigu paraiškos teikėjas investuoja milijonus eurų į tyrimą, ir tada tai tampa kažkieno intelektinė nusavybė. O ta intelektinė nusavybė yra saugoma ES. Nes pramonės atstovai nenori, kad kiti konkurentai pasimtų tą tyrimą, nuvyktų į Braziliją, Kiniją ir panašiai ir gautų um, rinkos leidimą, remdamiesi tuo tyrimu, kurį atliko ir finansavo e, kažkokia kita įmonė. Tad reikia derinti tą skaidrumą ir atvirumą e, su intelektinės nuosavybės apsauga. Ir čia ir vėl e, negalime matyti vien tik juodos ir baltos spalvos. Tai yra kasdieniai sprendimai, kuriuos turime priimti. Be to, čia įtaką daro ir Europos Teisingumo teismo sprendimai. E, ir visai neseniai buvo primtas sprendimas, pavyzdžiui, dėl Orhuso konvencijos, kuris taip pat šiek tiek keis mūsų veiklos pobūdį. Ir taip, keturi Europos parlamentai e, kreipėsi į mus prašydami, kad būtų suteikta vieša prieiga prie visų dokumentų susijusių su glifosatais. Ir mes pirmą kartą paskelbėme 10 tūkstančių puslapių tokių neapdorotų duomenų, kad būtų atliktas, e, atlikta mokslinė analizė. Norime, kad EFSOS e, darbą būtų galima įvertinti e, ir Be abejo, su tais duomenimis galima pasielgti įvairiai, tačiau manome, kad ta tokia analizė yra svarbi. Tačiau viskas turi būti atliekama teisėtai, negalime visko sukelti į savo interneto svetainę, turime vadovautis tas teisiniais rėmais, kurie EFSAI buvo suteikti. Matau, kad man dar liko keletas minutėlių. Trumpai peržvelgsiu man pateiktus klausimus, suprantu, kad į daugumą jų neatsakiau. Ponas Dorfmanas teiravosi Ar reikėtų rinkti žemesnius, nei dabar esančius minimalius pesticidų likučių lygius? Man atrodo, kad um, dabartiniai limitai yra saugus ir kalbant apie maksimalų e, limitą ar maksimalę ribą, jeigu ta riba yra žemesnė nei maksimali nustatytoji, tada maistas yra laikomas saugiu. Na, o jeigu vykdomas kažkokios kokybės programos ir norima dar žeminti tas ribas, uh, Tai gali būti kažkokia tai rinkos strategija ir panašiai, tačiau e, nežinau, ar tai būtų galima sieti su saugumu. Tai tikrai mm, nebūtų naudinga mūsų sistemai. E, Pone Juzo, jūs kalbėjote apie EFSAS nepriklausomumo politiką. Taip, mes taip pat norime dirbti su parlamentu, norime e, ir jūsų indėlį gauti, kalbant apie tos nepriklausomybės politikos rengimą. Kaip jau minėjau, yra vykdomos viešosios konsultacijos šiuo metu ir tikrai lauksime jūsų indėlio. Taip pat buvo teirautasi, kaip mes pasirinkame mokslininkus, e, kurių paslaugomis naudojamės. Jie dirba universitetuose, rizikos vertinimo organizacijose, mokslinėse organizacijose, valstybėse narėse. Ir jie ir toliau lieka ten įdarbinti, nes valstybės narės moka jiems atlyginimus, tačiau mums tai kelia problemų. Todėl kai paprašome geriausio ekspertų, darbdaviai atsako, kad taip, galite dirbti su mūsų ekspertais, tačiau turėsite mokėti 1000 eurų atlyginimą per dieną. O mes tokių pinigų neturime. Ir iki pat dabar sistema yra pagrista savanoriškų pagrindų. Mm, tai yra savanoriai, kurie dirba valstybių narių mokslinės organizacijos ir darbdaviai leidžia jiems iki 50 dienų per metus uh, E, dirbti ES projektų vardan. Tačiau dabar ekonominės krizės metu valstybės narės sako, kad na, negalime sauliaisti atiduoti geriausių savo specialistų EFSAI ir Europiniam projektui, tačiau be tų žmonių pagalbos mes užstriktume vietoje. Taip, Europinis modelis yra toks pažangus modelis, tačiau taip pat ir trapus modelis. Mums reikia politinės paramos valstybėse narėse. Reikia užtikrinti, kad jos leistų jūs savo geriausiams specialistams dirbti ES vardą, vardan. Ir tai yra vienas didžiausių iššūkių, su kuriuo susidurėme ir su kuriuo susidursime artimiausioje EFSA ateityje kaip pritraukti geriausius mokslininkus, nemokant jiems, nesudarant kažkokių sutarčių ir negalint jiems e, pasiūlyti e, galimybės skelbti publikacijas pripažintose moksliniuose leidiniuose, remiantis atlikto tyrimo rezultatais. Tad štai kokia problema mums kyla. Buvo taip pat teirautasi apie neonikotinoidus. Visi žinome, kad 13 metais buvo paskelbtas draudimas ir komisija paprašė mūsų surinkti papildomų duomenų, patvirtinančių duomenų. Ir 2016 metų rudenį paskelbėme ataskaitas dėl trijų nikotinoidų. Na, o dabar mes iš vėl iš naujo vertiname visus panaudojimo būdus. Tas tyrimas bus paskeltas 17 metų lapkritį ir bus ten naujos išvados dėl neonikotinoidų ir jų panaudojimo galimybių Europoje. Buvo taip pat klausta dėl bičių gerovės gairių dokumento patvirtinto 12 metais. Na, tai dar nėra pilnai e, nuolatinio komiteto patvirtintas dokumentas, kai kurioms valstybėms narėms dar kyla tam tikrų abejonių. Tačiau, kalbant apie neonikotinoidus, yra naudojamasi tuo naujoju gairių dokumentu ir tai yra daroma Europos komisijos prašymu. Tad viskas yra pagrįsta naujoju, naujoju gairių dokumentu. Tad, ponė pirmininkė, tikrai šiandien galėčiau kalbėti ir kalbėti. Tačiau turbūt e, jau turėčiau sustoti, nes mano laikas baigėsi. Ir ką galėčiau padaryti? Galėčiau pateikti savo atsakymus raštu, atsakyti tuos klausimus, į kuriuos nespėjau sureaguoti. Be to, visada galime palaikyti ryšį tiek ir asmeniškai, ir, pavyzdžiui, detaliau aptarti tam tikrus aspektus. Aš mielai jūsų komitetą atvykčiau mažiausiai kartą per metus apsikeičiau nuomonėmis, nes man atrodo, kad daugiau informacijos visada gauname iš jūsų klausimo, o ne iš mano atsakymų. Tada ačiū Jums už tai ir ačiū už kvietimą. Dziękujemy za tak ciekawe wystąpienie. Labai dėkoju. Iš tikrųjų nepaprastai įdomiai jūs kalbėjote ir Man atrodo, kad jūsų populiarumas turėjo išaukti tarp mūsų komiteto narių. Po to, kai jūs atsakėte jų klausimus, jei kam nors atrodo, kad jūsų klausimą nebuvo atsakyta, tuomet aš galiu suteikti jums dar vieną galimybę pasisakyti. Na kągi, panašu, kad e, niekas nenori to padaryti. A, ne, ne, ne, atsiprašau. Taip, iš tikrųjų, panas Anijų negalėjo praleisti tokios progos. Well, have... Panas Flanagan ir panas Hausling kalbėjo beveik tris minutės. Aš beje norėčiau užduoti jums dar vieną klausimą. Tai yra neokotinoidų tyrimai da, da, tikroje aplinkoje. Nes Junktinė karalystėje, kai kuriuose regionuose galima naudoti šios pesticidus, kai kur ne galima būtų atlikti tokį tyrimą, leisti kai kuriems naudoti juos, o kai kuriems ne, ir žiūrėti, kur daugiau nyksta ta, uh, bitės. Aš tengiausi įtikinti mūsų žemės ūkio ministrą atlikti tokį tyrimą, bet jis da, kol kas nesuteikė man aiškaus atsakymo, nes tai, tik taip re, realiai žiūrė, stebėdami, kas vyksta aplinkoje, galėsime išsiaiškinti, kokia yra situacija. Ačiū. Aš irgi norėčiau tarti keletą žodžių apie neonikotinoidus. Tyrimo rezultatai dar buvo nepaskelbti, bet komisija jau nori neonikotinoidus uždrausti. Visų pirma, reikėtų pateikti tyrimų rezultatus, juos aptarti, bet tie tyrimų rezultatai dar nepaskelbti, o komisija jau skelbia išvadas. Kaip Jūs tai galite paaiškinti, ar tas tyrimas jau baigtas, kada pasirodys jos rezultatai? Ir ar gali komisija pateikti išvadas apie tyrimą, kuris dar net nepaskelbtas? Na kągi, Gal jūs galėtumėt atsakyti į kolegų klausimus, ar apskritai gal galėtumėt daugiau pakalbėti apie bites, nes daug kas e, teiravosi, kas, kaipgi ten yra su tom bitėm ir be to dabar yra pavasaris, taigi prašau, ponė direktorių, gal apie bites galėtumėt mums e, pasakyti. Uh, Neokotinoidai, kaip jums yra žinoma, tai yra tema, kurią aš negaliu įgaliotas kalbėti Europos, Sąjungos, Europos komisijos vardu. 2016 m. rūdienį mes paskelbėm tris ataskaitas ir tuomet tose ataskaitos yra nurodyta, kad nikotinoidai kelia grėsmę bitėms. Ir 2017 m. lapšio mėnesį turime paskelbti galutinę ataskaitą. Apskritai, kalbant apie bites, galiu pasakyti, kad EFSA jau daugybę metų uh, nagrinėja bičių sveikatos klausimus ir mes bandome holistiškai įvertinti visus veiksnius, kurie veikia da, bites. Mes nenorime nagrinėti, pažiūrėjau, cheminių medžiagų, virusų, bakterijų ar parazitų ar bičių mytybos įpročių atskirai. Mes norime įvertinti holistiškai įvairių veiksnių ba, a, poveikį bitėms. Ir mes bendradarbiavome su laboratorija Prancūzijoje, e, su bitininkais. Ir mes taip pat esame numatę atvykti čia Europos parlamentą, tam, kad sukurtume ES partnerystę bitininkystės klausimais. Taigi mes esame pasiruošę tęsti darbą šio klausimu, nagrinėjant jį holistiškai nes galima ir matematiškai įvertinti įvairius rizikos veiksnių, įvairių rizikos veiksnių poveikį bitėms. Ir mums tikrai labai rūpi užtikrinti, kad bičios sveikata būtų Europoje kuo geresnė. Labai dėkoju. Na kągi, mes baigėme nagrinėti šį klausimą. Dėkoju Jums, daktarė Url. Labai dėkuoju, kad pas mus atvykote, atsakėte į mūsų klausimus, o toliau kalbėsime apie klimato kaitą. Tai taip pat yra nepaprastai įdomi ir aktuali tema. Taigi dar kartą Jums dėkoju. Ir galime perėti prie kito darbo atvarkės punkto, tai yra prie kovos su klimato kaita politikos poveikio ES žemės ūkiui. Kalbėsime apie tai, kaip mes reaguosime į Paryžiuje įvykusią klimato kaitos konferenciją COP21. Europos parlamento B politikos departamentas atliko tyrimą ir šiame tyrime galvojame apie taip, kaip Europos Sąjunga galėtų prisidėti prie pasaulio pastangų gyveninti šį susitarimą. Taip pat šiame tyrime kalbame apie taip, kaip pasikeitė bendras kontekstas ir kaip žemės ūkis, žemės ūkio sektorius įtakoja mūsų aplinką. Ypatingas dėmesys yra skiriamas neseniai priimtiems sprendimams dėl bendros žemės ūkio politikos. Taip pat galvojame apie tai, kaip mes turėtume reformuoti šią politiką ateityje. Iš tikrųjų, šiandien susidurime su rimtais iššūkiais ir e, šiame tyrime nagrinėjama, nagrinėjamas bendros žemės ūkio politikos vaidmuo mums siekiant įgyvendinti Paryžiaus susitarimą ir galvojant apie taip, kaip mes mažinsime CO2 išmetimus po 2020 metų. Dabar aš norėčiau pasveikinti mūsų ekspertus Keilį Hart ir Ben Allen iš Jungtinės karalystės aplinkosaugos politikos instituto. Kaip pagal įprastinę tvarką mes suteiksime pirmiausia žodį mūsų ekspertams. Mes galime suteikti jums maždaug 20 minučių. Pirmoji pasisakys Keilį Hart. Aš nežinau, ar jūs abu du kalbėsite, ar pasisakės vienas, o po to kitas atsakinės į klausimas, bet bet kuriuo atveju patys galite nuspręsti, kaip norit elgtis. Prašau. Much, Ms. Dabar dėkuoju, ponė pirmininkė. Mes e, da, kitaip iš tikrųjų pasisakysime. Aš pradėsiu ir po to keilį. Uh, prates mano pasisakymą. Taigi dėkoju Jums už galimybę dalyvauti Jūsų komiteto posėdėje ir pristatyti Jums mūsų atlikto tyrimo rezultatus. Tyrimas buvo išplatintas Jums visiems, jame yra patikta daug informacijos apie tai, kaip žemės ūkio sektorius veikia Paryžiaus susitarimų įgyvendinimą. Ir taip pat kalbama ir apie Europos komisijos pasiūlymus susijusius su žemės ūkiu po 2020 metų. Ir galvojama taip pat apie tai, kaip ES pristatymai prie klimato kaitos e, ir klimato kaitos mažinimo politikos priemonės e, prisidės prie susitarimo įgyvendinimo. Taigi aš kalbėsiu apie tai, kaip žemės ūkis yra susijęs su klimatu, taigi kaip žemės ūkis veikia klimatą ir kaip klimatas veikia žemės ūkį. Toliau kalbėsiu apie ES veiksmus klimato klausimais ir apie sprendimus susijusius su žemės ūkia. Po to kalbėsiu taip pat apie tai, kaip klimatas e, gali paveikti mūsų bendrą žemės ūkio politiką ir pakalbėsiu apie ateities perspektyvas. Taigi, Pirmiausia, kaip žemės ūkis yra susijęs su klimatu? Žemės ūkio sektorius yra da, pirminės gamybos sektorius. Ir klimatas be abejo veikia žemės ūkį, nepriklausomai nuo to, ar kalbėtume apie klimato kaitą ar ne. Ir jei pažvelgtume į, žem, e, į ūkininkavimo modelius e, įvairiuose regionuose, tai pamatysime, kad egzistuoja. De, įvairios ūkininkavimo sąlygos. Pavyzdžiui, šiaurėje labai dažnai da, da, ūkininkai priklauso nuo da, temperatūrų sviravimo, o pietuose kaip nuo sausrų ir da, kenčia nuo sausrų ir taip toliau. Mes matome, pastaruoju metu, kad da, da, e, temperatūra, temperatūros vis dažniau ženkliai sviruoja, pritrūksta kartais vandens, e, kart taip pat daugėja gaivalinių nelaimių, daug kur Europoje trūksta vandens pastaruoju metu. Tose vietose, kur anksčiau buvo daugiau, buvo pakank, e, iškristavo pakankamai kritulių pastaruoju metu. Ta, jų tiek neiškrenta, o ten, kur e, kitose vietose daugėja potvinių. Bet to matome, kad daugėja tam tikrų, e, tam tikrų kenkėjų ir lygų, kadangi žiemą temperatūros būna šiek tiek, e, temperatūra būna šiek tiek aukštesnė, neišnaikinami yra tam tikri kenkėjai žiemą ir po to jie gali pakenkti žemės ūkiui. Ir da, tai yra visiškai natūralu, kai vaizdu, kad klimatas visuomet veikia da, žemės ūkį. Ir mes bandėme pagalvoti apie tai, kaip keisis klimatas ir kaip žemės ūkio sektorius turės prie to, prie to prisitaikyti. Toliau, kaipgi žemės ūkio sektorius veikia klimatą? Čia galima būtų kalbėti apie tris aspektus. Pirmiausia, žemės ūkis išskiria šiltame efektą sukeliančias dujas, ši, uh, Ir da, žinome, kad ir gyvulinkystės sektoriuje deš, išmetamas yra metanas, be to įvairi technika naudoja, išmeta nemažai CO2 išmetimų. Bet uh, mes matome, kad žemės ūkis skirtingai nuo kitų sektorių dar gali ir e, išimti iš atmosferos CO2, gali, e, nes galimas yra e, CO2 surišimas žemės ūkėje, kai, kai dirbožėmis, pavyzdžiui, absorbuoja anglės junginius. Dar vienas svarbus dalykas yra tai, kad žemės ūkis uh, gali taip pat prisidėti prie mūsų, ben, prie mūsų CO2 išmetimo mažinimo politikos. Daug dar galima būtų padaryti žemės ūkio sektorija, gal labiau nei kitose sektoriuose. Čia galime kalbėti apie atsinaujinančią energetiką, atsinaujinančius energetikos šaltinius, apie įvairios praktikos keitimą. Taigi potencialas yra didelis. Toliau, da, išmetimai. Da, kasgi išmeta daugiausia šiltnamio efektą sukeliančių dujų. Daugelis iš jūsų, ko gero, jau yra matęs šį paveiksliuką ne vieną kartą. Tikiuosi, kad jūs viską matote gerai. Ir daugiausia šiltnamio efektą sukeliančių dujų sukelia galvijų skrandžiuose vykstanti fermentacija - beveik 43 procentus. Gyvulinkystės sektoriuje taip pat yra dar vienas metano šaltinis, tai yra mėšlas. 15,4 procento metano išskiriama būtent iš mėšlo. Ir kai kalbama apie klimato kaitą, dažnai kalbama apie gyvulinkystės sektorių, jis dažnai yra kritikuojamas, minimi yra dideliai skaičiai, bet nepamirškime ir. Yra E, dirbožėmio sukeliamus išmetimus, nes 38 procentai visų šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetama dėl to, kaip mes tvarkome e, savo dirbožėmį. Ir e, egzistuoja gan, didelių, gan dideli skirtumai tarp valstybių narių. Pavyzdžiui, Vokietija, Prancūzija, Junktinė karalystė kartu išmeta 44 procentus visų CO2 išmetimų žemės ūkėje. Ir net ir šalies viduje taip pat egzistuoja didelių skirtumų ir čia jūs matote e, tuos skaičius, matote, kad e, kai kur, e, pavyzdžiui, vyksta pievose vyksta CO2 surišimas, kai kur tokios galimybės nėra ir tai be abejo takoja skaičius. Toliau, kaip žemės ūkis, kiek iš, apskritai išmetimų išmetama žemės ūkio ūkija. Jūs matote, kad jis užima penktą vietą pagal išmetimus. Transportas, energetika ir pramonė išmeta kur kas daugiau. Ir taip yra dėl įvairių veiksnių, iš dalies ir dėl reglamentų, pačių reglamentų susijusio su pasidalymu našta. Ir matome taip pat, kad egzistuoja didelių skirtumų tarp valstybių narių. Ir panašu, kad ateityje dešimtimai žemės ūkija didės. Tai jūs matote šioje skaidrėje. Per vidurį Jūs matote skaičius iki 2030 metų, o baigėsi šie duomenės 2050 metais. Ir apačioje mėlyna spalva yra pažymėtas žemės ūkis. Ir matome, kad išmetimai žemės ūkija nemažėja taip sparčiai kaip kitose sektoriuose. O tai reiškia iš esmės, kad žemės ūkėje išmetamų taršalų kiekis, jo proporcinė dalis nuolat didėja, palyginus su kitais sektoriais. Taigi, Dabar mes galėtume pabandyti sakyti klausimą, ką, kaipgi mes reaguojame į tokią situaciją Europos Sąjungoje, kokius turime dokumentus ir kaip e, mes, e, ką darome, kad gyvendintume Paryžiaus susitarimą. Taigi iki 2020 metų mes ta, e, E, gyvendiname Kijoto protokolą ir numatytus jame tinkslus. Ir mes taip pat gyvendiname kol kas Europoje 2010 m. klimato energetikos e, pagrindų e, programą. Galima įvairiai skaičiuoti išmetimus žemės ūkėje. Pavyzdžiui, galima skaičiuoti net CO2 išmetimus žemės ūkėje. Ir, pavyzdžiui, pagal tą mano minėtą 2020 metų klimato ir energetikos programą ten skaičiuojame yra ir, mi, ir žemės ūkio naudmenų, ir miškininkystės e, sukeliamus išmetimus. Ir dabar jau patiktas pasiūlymas tai iki 2030 metų ir jame yra kitų pokyčių. Pavyzdžiui, siūloma atsižvelgti į vairius uh, kitus žemės ūkio sektoriaus aspektus, pavyzdžiui, jo galimybę sugauti kingsmings dujas iš atmosferos. Taigi, de, 2030, iki 2030 metų, ką mes darysime. ES ketiname 40 procentų sumažinti CO2 išmetimus, o iki 2050 metų 80 e, procentų. Ir uh, Taip pat egzistuoja tarptautiniai susitarimai, kurie buvo pasiekti Paryžiuje. Ir žinome, kad pagal tuos susitarimus siekime užtikrinti, kad pasaulinė, vidutinė pasaulinė temperatūra nedidėtų daugiau nei dviem laipsniais. Tai idealiai pusantro laipsnio neturėtų sudaryti jos padidėjimas. Ir Akivaizdu, kad turėsime reaguoti į klimato kaitos iššūkius ir žemės ūkė reikės imtis nemažai veiksmų ir mes jau turime įvairių pasiūlymų, siūloma reformuoti ir bendrą žemės ūkio politiką ir peržiūrėti atsinaujančios energetikos direktyvą ir kai kurios kitus dokumentus, apie kuriuos pakalbėsime vėliau. Dabar dar porą žodžių apie tai, kaip pasidalyja išmetimai, nes nuo to priklauso tai, kaip mes galėsime reaguoti. CO2 išmetimai. Ir čia galima kalbėti kaip aš jūs, apie išmetimus ir apie tai, kaip galima būtų juos e, da, išgauti iš e, da, atmosferos. Ir e, čia galima būtų kalbėti apie da, žemės naugmenų tvarkymą, apie. Da, da, gany, įvairias ganyklas, kaip jos yra tvarkomos. Yra siūlomi du skirtingi da, da, išmetimo apskaitos mechanizmai. Pagal pasidalymo naštą reglamentą siūloma siūloma atsižvelgti į kai valstybių narių pastangas surišant CO2 e, išmetimus, kai yra skaičiuojam, ap, apskaičiuojame, kaip turi būti dalyjamasi našta. Šitoje skaidrėje jūs matote kaip e, pasidalyja ne CO2 išmetimai. Uh, tarp įvairių sektorių. Ir matote, kad Airijoje daugiausia yra e, išmetimų. ESD sektoriuje ir taptų šalių taip pat yra ir Danija ir Lietuva. Toliau 2030 metai. Šioje skaidrėje jūs matote įvairius tikslus. tikslus, kurie yra numatyti 2020 metams ir 2030 metams. Ir jie yra apskaičiuoti pagal BVP vienam gyventojui. Ir matome, kad tokia skaičiavimo metodika yra pritaikoma tam, kad e, rytų Europos šalis galėtų prisitakyti prie e, pasidalėjimo naštą e, reikalavimų. Ir, bet apskritai neleidžiama yra da, didinti CO2 išmetimus sektoriuose, kurie patenka į pasidalymo naštą reglamento taikymo sritį. Dar da, kitos rytės ir da, turimas lankstumas. Kad Įvairiose sritise, tai vadinama LULUCF, žemės naudojimas, žemės naudojimo paskirties keitimas iš miškininkystės ir prekybos apiepinės taršos leidimais sistemoje. Čia mes e, bandėme įvertinti, kiek galima būtų uh, koreguojant ATL prekybos sistemą, tai, e, atsižvelgti taip pat į galimas pastangas e, surišant Anglį, e, Anglės išmetimus LULUCF sektoriuje. Airija, Danija, Lietuva ir Latvija. Da, matome, kad da, da, yra numačiusios tam tikras priemonės Ir pagal LULUSIEF, LULUSIEF e, e, pastangas yra numatyta, kad e, surišimo pastangos turėtų prilygti išmetimams. Tai reiškia, kad tas LULUSIEF žemės naudojimo ir miškininkistės sektoriai turės daugiau padirbėti. Nes mums reikės užtikrinti išmetimų pusiausvyrą. Ir paskutinis dalykas, apie kurio kalbėsiu, aš patau perduosiu žodį keilį. Taigi, kokiu veiksmu galima imtis žemės ūkio sektoriuje? Ir mes galime imtis įvairių priemonių tam, kad sumažintume da, žemės ūkio da, sektoriaus poveikį da, klimato. Ir kai, kurie, kai kurios iš šių priemonių yra jau išbandytos. Ir da, jūs atsižvelgia į į kai kurių, į atskirų regionų taip pat ypatumus ir jie yra susijęs su žemės ūkiu ir gyvulininkystės sektorium. Bet kaip jau minėjome, pagal da, naujus žemės naudojimo da, reglamentus mes galime galvoti apie įvairias priemonės, pavyzdžiui, galime ir miškų želdinimą, da, tinkamą ganyklų tvarkymą. Thanks, Ben. Uh, Labai ačiū. Dabar galime pereiti prie BŽUP potencialo e, siekiant išsaugoti klimatą. Kaip žinia, BŽUP e, bėgant metams labai patobulėjo, pastaraisiais metais buvo ypač didelis dėmesys skirtas kovai su klimato kaita. Ir čia paminėčiau tris svarbiausius BŽUP tikslus. Ir kai kurie iš tų tikslų yra, pavyzdžiui, kova su klimato kaita, klimato kaitos padarinių švelninimas ir prisitaikymas prie jų. BŽUP buvo parengta nemažai priemonių e, tam, kad būtų vykdoma klimatui palanki politika. Yra sudaryta ir daugiametė finansinė programa, kur taip pat yra numatytas įsipareigojimas 20 procentų viso biudžeto skirti su klimatu skirtiems veiksmams. Ir bent jau pusė tos sumos buvo skirta per BŽUP. Nors kai kas gal ir sakytų, kad tai pernelyg optimistiška suma. BŽUP jau egzistuoja įvairių priemonių ir veiksmų, kurie yra palankus klimatui. Čia paminėčiau e, kompleksinį paramos susijimą, e, taip pat tokius standartus kaip gera agrarinė ir aplinkos sauginė būklė, taip pat ūkių konsultavimo sistema e, ta ūkių konsultavimo sistema yra susijusi ir su žalinimo priemonėmis pagal pirmą ramstę. Čia irgi būtų galima naudotis ūkių konsultavimo sistema. Taip pat e, mes esame numetę, yra numatytos žaliosios tiesioginės išmokos, taip pat e, yra ir daugiau priemonių dar paminėčiau ir antro ramščio priemonės, tai yra priemonės skirtos kaimo plėtrai. Šios priemonės yra skirtos e, žemės valdymui, investicijoms, konsultacijoms, pajėgumų kūrimui. Valstybėms narėms yra suteiktas nemažas lankstumas dėl šių priemonių įgyvendinimo. E, įgyvendinus naujausią BŽUP reformą, pirmam ramšy buvo suteikta daugiau lankstumo negu kad antrajam. Taigi praktiškai daug kas priklauso nuo to, kokias priemonės taiko valstybės narės. Ir tai įtakoja tai, kokias priemonės ir ūkininkai gali rinktis, kokiamis priemonėmis jie gali pasinaudoti. Ūkininkai turėtų būti motivuojami praktikoje tos priemonės taikyti. Kaip likščiau tos priemonės įgyventinamos? Čia norėčiau pasakyti štai ką. Panašu, kad dalis valstybių narių kol kas nėra pakankamai ambicingos. Jos nepakankamai gerai naudoja priemonės klimato kaitos tikslams. Štai pavyzdžiui, klimatas nėra privalomas elementas ūkių konsultavimo sistemoje, kalbant apie žalinimo priemonės arba nuolatinių ganyklų e, išlaikimas, tai irgi ne visur ta priemonė uh, E, e, taikoma ir dėl to anksčiau sugautas CO2 vėl yra paleidžiamas į atmosferą. Kaip sakiau, yra ir kaimo plėtros programų priemonių. Čia valstybės narės turi pakankamai lankstumą tam, kad sureaguotų į kaimo vietovių poreikius, taip pat ir klimato kaitos rytyje. Na, o šioje skaidrėje matote žaliai, tamsiai žalia spalva, šalia e, e, strėlės e, nurodytas toks prioritetas kaip kova su klimato kaita. Tai šiam tikslui yra skiriama tik 8 procentai lėšų pagal kaimo plėtros programas. Vis dėlto Matome, kad šiam tikslui yra skiriama mažiausiai lėšų lygnant e, su kitais tikslais. Taip pat labai skiriasi priemonių taikymas valstybėse narėse. Oranžinė spalva pavaizduotos to šalis, kur e, yra skiriama žemesnė negu kad vidurkis suma, žaliai pavaizduotos šalis, kur e, šioms priemonėms yra skirta didesnė negu kad vidurkis suma. Yra dvi šalis, kurios nieko neišleido. Kokie yra tikslai? Kokie e, klimato tikslai yra numatyti kaimo plėtros programuose? Na, jų, jie yra gana žemi. Tik 2,8 milijardo eurų buvo skirta investiciniams, investiciniams į energijos veiksmingumą atsinaunančią energiją ir tai sudaro e, tik 2 procentus viso kaimo plėtros biudžeto. Taip pat tik 2 procentai lėšų buvo skirta emisijų mažinimui, e, gyvulininkystės rytyje ir tik 1,8 procentai lėšų buvo skirta, skirta CO2 surišimui ir saugojimui. Nors e, e, Dirva e, turi žymiai didesnį potencialą surišti ir saugoti CO2. Nepaisant to, e, kad tie tikslai e, yra, yra nustatyti, bet priemonės taikomas gala, gana vangiai ir nesiekiama labai ambicingų tikslų. Pagalvokime dabar apie ateitį. Turime pripažinti tą faktą, kad norint pasiekti e, Paryžiaus susitarimo tikslų, e, iki 2050 metų turėsime užtikrinti nulinės emisijas visose sektoriuose. Taip pat reikės daugiau dėmesio skirti tokiam klausimui, kaip kad šių tikslų pasiekimas žemės ūkio srityje nes ko gero laikui bėgant e, žemės ūkio sektoriaus emisijos gali aukti, lyginant jas su kitais sektoriais. Mes siekiame įvairių tikslų žemės ūkio sektorėje, dėl to tokį tikslą kaip, kad emisijų mažinimas turime sieti ir su pagrindiniu žemės ūkio sektoriaus tikslu, tai yra maisto produktų gamyba. Dėl to reikia parinkti subalansuotą požiūrį atsižvelgiant į įvairius sektoriaus poreikius. vis dar egzistuoja potencialas e, priemonėms taikyti. Aš jau anksčiau minėjau tas priemonės, bet yra ir tokių priemonių, galima taikyti, kurias galima taikyti visose sektoriuose - ir žemės ūkio, e, ir įvairių kultūrų auginimo sektorija, gyvulininkystės sektorija. Aišku, e, priemonės uh, taikymas priklausys nuo to, kuriame sektorėje ta priemonė gyvendinama. Taigi, kalbant apie ateitį, norėčiau paminėti keletą dalykų. Visų pirma, mums reikia faktų. Reikia daugiau faktų apie tai, e, kokios ūkininkavimo praktikos taikomos dabar. Ir reikia geriau suprasti, E, koks padarinių e, švelnimo potencialas egzistuoja įvairiose klimato zonose. Vis dėlto mes taip pat turime užsibriežti ir aiškius tikslus šiam sektoriui. Turime suformuoti viziją ir nuseklų įvairią pakopį požiūrį apie tai, kaip sumažinti šiltnamio efekto uh, sukeliančių dujų emisijas visame žemės ūkio sektorija. Yra patiktas pasiūlymas dėl valdymo reglamento ir tame pasiūlyme rašoma, kad valstybės narės turės parengti nacionalinės emisijų mažinimo strategijas įvairiose sektoriuose, taip pat ir LULUSEF sektorija. Taip pat kyla klausimas – Ar reikia atskiro tikslo žemės ūkio sektoriai? Ar tai paskatintų valstybės norės imtis veiksmų šioje srityje? Čia mes taip pat neturėtumėm pamiršti ir vartojimo paklausos. Mes turėtumėm pagalvoti, kaip sumažinti paklausą e, tiems sektoriams, kurie uh, sunaudoja daug energijos, kurie aplinką išskiria daug CO2 emisijų. Tai pavyzdžiui yra raudonosios mėsos gamybos sektorius, gyvulininkystės sektorius. Taip pat reikėtų pagalvoti, kaip, apie, kaip reikėtų finansuoti tas įvairias priemonės. Svarbu, kad ūkininkai praktiškai turėtų galimybių tas priemonės taikyti. Ačiū. Dziękujemy za prezentację. Myślę, że. Labai ačiū už šią prezentaciją. Manau, kad mes tikrai daug sužinojame ir kad mums tai padės geriau bendradarbiauti su aplinkos komitetu, o taip pat ir ekonomikos reikalų komitetu. Manau, kad dabar mes daugiau sužinojame ir apie tai, kokie pavojai susiję su klimato kaita. Dabar, ponės ir ponai e, parlamentarai, suteiksiu žodį jums. Pradėkime nuo pono Flanagan. Ačiū. Be galo įdomi prezentacija. Ir paskutiniai komentarai. Uh, man sukelia štai kokias mintis. Tam, kad mūsų kuriamos sistemos pasiteisintų, jos turi būti tinkamai parengtos. Mes e, Airijoje jau turime vadinamąją glos sistemą, bet problema yra ta, kad nors sistema ir sukurta, tūkstančių žmonių išmokos dar vėluoja. Vienas dalykas yra sukurti sistemą, o kitas dalykas užtikrinti, kad žmonės gautų išmokas. Panašu, kad mes labai skubame e, supaprastinti sistemą, kuri ir taip nėra labai sudėtinga. Ir mes e, elgiamės uh, Mes judame labai lietai prieki, siekdami supaprastinti antro ramšio priemonės, o jos yra sudėtingos. Galbūt e, pati grandinė, maisto produktų grandinė yra pernelik ilga. Gal vienoje ar kitoje grandyje veiksmų nesijamama. Mes daug kalbame apie klimato kaitą, taip pat ir priekybinius sustarimus, apie tai kalbėjome ir praėjusią savaitę. Buvo kalbėta apie saliginį papildomumą tarp klimato kaitos ir priekybinių susitarimų. Mes negalime siūsti jautienos į užjūrio šalis ir iš užjūrio jūrą e, gabentis čia mėsą. Viena vertus priekyba um, kenkia aplinkai, bet antra vertus mes bandome tą aplinką išsaugoti. Aš viską vertinu skeptiškai, mane domina ir jūsų nuomonė. Dziękuję, proszę Państwa, dwie minuty, nie więcej. Labai ačiū. Norėčiau visiems priminti, jog e, kalbėkite nelgiau kaip po dvi minutės. Ačiū. Prieš 30 metų Aš e, dalyvavau vienoje konferencijoje e, Rytų Anglijos universitete ir ten buvo kalbama apie klimato kaitą. Ir tuomet buvo pasakyta, kad po 30 metų e, klimatas bus visiškai kitoks, kad bent metru pakils ir jūros lygis, galbūt net 5 ar 10. Bet niekos, nieko panašaus neatsitiko. Aš savo ūkininkavimo karjerą pradėjau 71 metais, o pačią šalčiausią žiemą įsi... išgyvenau prieš šešerius metus. Kalbant apie Paryžiaus susitarimą, tai ten kalbama ne apie maisto saugumą, bet apie klimatą. ES nori judėti prieką, nustatydama tikslus valstybėms narėms. Be abejo, mums žemės ūkio sektorius yra reikalingas. Bet taip pat yra būtinas ir metanas, ir azotas, kai kurios tos medžiagos gali būti naudojamos kaip ir trašos. ne, visas, e, ne visos šalis gali taikyti tam tikras priemonės. Pavyzdžiui, Airija ir Danija kai kurių priemonių taikyti negali. Mūsų šalių importas taip pat e, skiriasi, apie 20 procentų biudžeto teks skirti ir kompensacijoms ūkininkams, o dabar dar reikia mažinti ir CO2 emisijas. Buvo kalbėta ir apie maisto produktų švaistimą. ne visus maisto produktų atsekamumo reikalavimus ūkininkai gali įgyvendinti. Na ir galiausiai noriu paminėti ir dar vieną labai aktualų klausimą, apie kurį kaž, kažkodėl niekas nekalba. Tai yra vandens garai, juk ir jie prisėda prie e, šiltnamio efekto sukūrimo. Pan posel Lazon. Ačiū. Luozu. Panas Luozu. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Žinote, kad Žemės ūkio profsąjungos vertina, kad COP21 padidinos įvairias spekulacijas žemės ūkio produktais. Ir būtent ši konferencija taip pat yra atsakinga už įvairias kitas problemas. Pavyzdžiui, už miškų nykimą ir už tai, kad bus ir už tai, kad didelis degonės šaltinis bus panaikintas. Be to, mokslininkai žino, kad kad, kaip beje, kaip ir ūkininkai, kad e, šiandien vynogės, vynogių rinkimas yra e, visiškai kitoks. Ir mes manome taip pat, kad temperatūros susviro visiškai kitaip. E, ir matome, kad temperatūros didėja ir vidutinė temperatūra kai kuriuose regionuose padidėjo dviem laipsniais ir dabar jau vynas gaminamas netgi yra uh, Anglijoje. Ar mes galėsime surasti ilgalaikės politikos priemonės? Ir ar galima iš tikrųjų visiems taikyti vienu, vienodas priemonės? Vokietija ir Prancūzija, pavyzdžiui, stengiasi labai prisidėti prie klimato kaitos mažinimo, tačiau ką daro kitos šalis. Ir e, man atrodo, kad e, reikėtų pagalvoti apie taip, kaip mes įgyvendinsime Paryžiaus susitarimus, nes kai kas gali stengtis tai gyvendyti, o kai kas e, gali nieko nedaryti. Dėkoju Jums, dėkoju Jums už Jūsų pasisakymą. Jūs uh, kalbėjote apie tai, kad mums reikia geresnį, rūpintis geriau savo dirbožėmių, kalbėjote ir apie vandenį. Ir šiaip man pasirodė, kad jūsų pasiūlymai e, rėmė regionalizavimo tikslą. Ir galima būtų kalbėti ir apie tai, kaip galima būtų pritaikyti naujas technologijas ir panaudoti uh, naujas uh, naujai panaudoti žemės e, e, plotus. Ir be abejo, mūsų komitetas bendarbiauja su aplinkosaugos komitetu įvairiais klausimais ir uh, Niderlanduose uh, mes uh, suprantame, pažiūrėjau, kad dėl nitratai kelia daugybę problemų ir dar daug ką reikia čia padaryti. Ir gal ES turėtų uh, E, išdrysti įsigilinti į tai, kaip e, išgyvena mūsų ūkininkai ir kad gal reikėtų jais labiau pasitikėti tam, kad e, jie galėtų užtikrinti, kad mūsų geriamas vanduo būtų švarus, o kad mūsų dirbožėmis būtų naudojamas kuo geriau. Thank you, Chair. Ponas Kathai, prašau. Ačiū, ponė pirmininkė. Suprantu, kad yra žmonių, kurie neigia klimato kaitą, tačiau E, ūkininkai yra tie žmonės, kurie tiesiogiai susiduria su klimato kaita ir jie pirmieji e, liudininkai, kurie galėtų patvirtinti, kad klimato kaita vyksta ir jie kelia grėsmę ūkininkų veiklai, jų egzistavimui. Ir, pavyzdžiui, mano apygartoje ūkininkai susiduria su tokiais potviniais pastaraisiais metais, kokių iki tol net nebuvo matę. Nežinau, ar tai reiškia, kad um, upių lygis kyla, ar kitos priežastis. Na ir tiesą pasakius, ūkininkai tikrai mm, yra sunerime, jie nori taip pat suvaidinti kažkokį tai vaidmenį, kalbant apie klimato kaitą. Jie nori užmėgti partnerystę su atsakingomis institucijomis, netgi ES institucijomis. Tačiau dauguma atvejų kyla problemų todėl, kad yra siunčiamos tokios neaiškios žinios dėl to, ką jie turėtų daryti. Žinau, kad ir šiame komitete yra narių manančių, kad nereikėtų valgyti jautienos, tačiau realybė yra tokia, kokia yra. Mes e, dauguma bent jau mūsų mėgstame pasimėgauti gerų jautienos gabalų, bent jau kars nuo karto. Na, o kalbant apie uh, e, e, jauti, kuris ganosi atviroje aplinkoje, minta žole. Na, tokiu atveju tarsi prieštaraujame tiems užsibrieštiems tikslams susijusiems su CO2 išmetamųjų teršalų mažinimu. Tad reikia kažkokio atsako europiniu mastu, reikia taip pat pripažinti, kad m, mm, dėja kartais tokie vienas kitam prieštaraujantis pareiškimai yra išsakomi. Ir man atrodo, m, mm, tikrai svarbu dar kartą priminti e, tą prieštaravimą susijusi su klimato kaitos politika, kuri mm, daro didžiulį spaudimą, e, pavyzdžiui, mm, galvijų augintojams. Ir taip pat mm, tai prieštarauja visiems tiems laisvosios prekybos sustarimams, kurie yra sudaromi, pavyzdžiui, su Kanada, e, pagal kurios pasižydama 50 tūkstančių tonų jautienos eksportuoti ir taip toliau. Na ir norėčiau jūsų paklausti, kaip jūsų nuomonė būtų galima tokius prieštaravimus numalšinti. Nes mano nuomonė, kaip jau sakiau, ūkininkai tikrai puikiai mato, kokia yra reali padėtis. Jie nori prisidėti prie kovos su klimato kaita, tačiau jiems reikia aiškių žinių, aiškios informacijos. Ponas Kaputo, prašau. Labai ačiū mūsų svečiams už puikią prezentaciją. Jūsų atliktas tyrimas be galo naudingas mūsų komitetui. Aš pasisakau kaip Žemės ūkio komiteto pranešėjas dėl pastangų pasidalymo reglamento. Jūs jį paminėjote savo prezentacijos metu. Šiuo metu vyksta daug diskusijų tiek mūsų komitete, tiek ir aplinkos komitete apie žemės ūkio sektoriaus emisijų mažinimą. Savo tyrimę jūs tarsi remetės neginčiamų faktų, jog daugiau kainuoja CO2 emisijų mažinimas mūsų sektorėje, o ne kitose sektoriuose, tokiuose kaip transporto. Gal galite pateikti e, konkrečių faktų, kodėl jūs darote tokią prielaidą? Aš dar noriu pasiteirauti. Gal reikėtų užtikrinti didesnį lankstumą LULUSEF sektorėje, apie tai kalbama reglamento septintajame straipsnėje reikėtų pagalvoti apie tinkamesnės sąlygas, norint užtikrinti LULUSEF sektoriaus e, prisidėjimą, geresnį prisidėjimą prie CO2 emisijų surišimo. Ja, Dank, Panas Jar, ačiū pirmininkė. Kalbant apie žemės ūkį, ir CO2 emisijų mažinimą, tai aš čia norėčiau paminėti keletą dalykų. Visų pirma, mes vis e, veiksmingiau panaudojame biudžeto lėšas, kalbama ap, ir apie tai, kad reikėtų mažinti atliekų skaičių, bet ar e, nemažės žemės ūkio e, E, plotai. Kaip Jūs manote, apie tai reikia diskutuoti ar ne? Dabar labai daug diskutuojama ir apie pesticidų naudojimą bei ekologinius plėtrus. E, Europoje yra 300 tūkstančių hektarų, kur pagaminama labai uh, E, aukštos kokybės e, ekologinių kultūrų. Bet ar e, pasinaudojus Amerikos pavyzdžių ateityje tose ekologinėse plotuose nebus pradėta auginti soją. Jeigu mes tarsi uždrausime uh, čia pas mus auginti pupeles, žirnius ekologiškose plotuose ar paskui apsėjus tuos plotus soja neteks minėtų produktų įsivežti iš užsienio. Ir dar beje noriu pasakyti, kad ūkininkams labai svarbi e, stabili žemės ūkio politika, ne vien tik tais pinigai svarbus, svarbus ir stabilumas. Pan poseł Hauslink. Panas Hoeslink. Ačiū. Pritariu tam, ką pasakė panas Jar. Širnius e, galima auginti ir be pesticidų, nors e, ne visi EPP taip mano. Galite apsilankyti ekologiškose ūkiuose, patys pamatysit. Aš norėčiau pateikti keletą klausimų. Kai kurie faktai yra kontroversiški mokslininkai jos vertina įvairiai. Buvo paminėtas toks metodas kaip no tillage, kai yra dirba neįdirbama. Ir e, turiu pasakyti, kad toks metodas yra labai kontroversiškas. E, vienas Vokietijos institutas sako, kad tai nėra klimatą tausojanti priemonė. Ir kai kurie tyrimai rodo, kad ši priemonė neturi nieko bendra su klimato apsauga. Kai yra paliekami pudimuoti e, plotai, tai emisijos irgi išskiriamos. Taigi dėl to no-tillage e, dirvos neįdirbimo arba palikimo dirvonuoti metodas yra kontroversiškas – Daug kalbama apie glifosatą, bet reikia pagalvoti ir apie kitas neigiamas pasiekmes. Dabar dėl mineralinių trašų. kai kuriuose mineralinėse trašose yra naudojamas azotas arba mineraliniai E, mineralinės alyvos. Kodėl nekalbame apie e, ekologiškas sistemas, tokį uninkavimo metodą, kai yra naudojama mažiau tokių medžiagų. Gal galite pakomentuoti. Ponas Ropė. Ačiū pirmininkė. Ačiū už atliktą darbą, už pristatytą tikrai, manau, labai įdomią informaciją ir vertingą informaciją, žinoma, ne tik tai mums, bet ir šalims narėms, kurios pamatys, kurioje vietoje jos randasi ir kokias priemonės jom pritaikyti, kad e, pasitemptų šiek tiek. Aš norėčiau truputį jūsų vieną klausimą ir komentaro. E, kiek suprantu, e, sakykime, atskiruose šalyse, vat, kaip ir Lietuvoje, yra apleistų žemių. Tai maždaug sudaro kažkur apie 5 procentus visų žemių, ypatingai tos, kur nederlingos, kur e, sudėtingas ūkininkavimas. Dalis savininkų neapsisprendė, ką su tom žemėm daryti. Jos ten per keletą metų apaugo įvairiais medžiais, krūmais ir taip toliau. Ir e, Lietuvoje egzistuoja įstatymas, tai yra E, kontroliuojančios institucijos baudžia žmonės, taiko nuobaudas, kad jie privalomai susitvarkytų ir paverstų jas e, geros agrarinės būklės. Tai yra ieškotų, reiškia, e, žmonių, kurie galėtų dušienauti, užarti, auginti gyvulius ir taip toliau, ir taip toliau. Kokia jūsų man, manimų, ar tai teisingas tas teisės aktas, ar jis turėtų toks būti teisės aktas, E, nes e, apleista žemė kaip ir draugiškesnė gamtai ir draugiškesnė klimato kaitai. Koks būtų jūsų komentaras? Ačiū. Dziękuję. Madame, Madame Scott Lato. Pane Skotlato. Ačiū labai, ponė pirmininkė. Na, turbūt jau iš mano akcento girdite, kad aš esu iš Didžiosios Britanijos ir pas mus e, požiūris į žemės ūkio politiką kartais e, skiriasi nuo kitų. Man e, visada įdomu pasvarstyti apie tai, kokia būtų žemės ūkio politika, jeigu jos neribotų bendroji žemės ūkio politika. Na ir be abejo, mes neretai ko, ko, ko kritikuodavome bendrą žemės ūkio politiką ar tą žalėjimo politiką. Tačiau vis tiek norėčiau pasidžiaugti šiuo klausimu, šią parengtą ataskaitą, tai yra itin svarbus klausimas. Buvo parengtas Paryžiaus susitarimas, dėl jo buvo susitarta ir man atrodo, kad buvo pasiusta aiškiai žinia e, susijusi su klimato kaita, su iškastiniu kūru ir su tuo, kad pramonė turės rinktis kitus e, veikimo metodus ateityje. Tai be abejo yra įtin džiugus dalykas, tačiau žvelginti situaciją į tirpstančią Arktį, tirpstančius ledynus, akivaizdu, kad reikia kažkaip susigražinti, suvaldyti tą e, CO2 kiekį, kuris jau yra mūsų atmosferoje. Na ir konkrečiai norėčiau keletą elementų paliesti. Jūs kalbėjote apie tai, kad labai svarbu keisti mūsų mytybos įpročius. Uh, mm, kalbėjote apie tai, kad galbūt reikėtų valgyti daugiau augalinės kilmės produktų. Na, aš pati dar šioje srityje nesu itin pažengusi, tačiau mm, galbūt tai ir įmanoma. Na ir kalbant apie, apie komisijos parengtas ataskaitas dėl. Mm, to, kad būtų galima įvesti specialų mokestį, pavyzdžiui, apmokestinti mėsą. Na, Nežinau, ar tai geras pasiūlymas. Aš pati esu iš pietvakarių Anglijos, ten yra daug pieno ūkių ir norėčiau sužinoti, kokie planai yra numatyti, e, kalbant apie paramą ūkininkams, jeigu jau būtų pereita prie tos augalinės mytybos. Man atrodo, kad e, šiam klausimui turėtų būti skiriamas prioritetas, jeigu norime keisti žmonių mąstyseną dėl mytybos. Dabar dėl dirbožėmio kokybės. Jūsų ataskaitoje apie tai daug nėra kalbama, Tačiau norėčiau sužinoti apie tą gyvą dirbožėmį ir tai, kad jis galėtų sulaikyti daugiau CO2. Man atrodo, kad čia būtų naudingi išsamesni tyrimai šioje srityje. Tačiau būtų įdomu ir dabartinė jūsų nuomonė išgirsti. Ačiū. Ponas Brennan, prašau. Ačiū. Pirmininkė. Jūsų išvadose pastebėjau, kad minėjote, kad viena iš problemų yra tai, kad trūksta tikslų susijusių su klimato kaita ir žemės ūkiu. Na, žvelgiu tą platesnį kontekstą ir pastarosius dviejus metus tikrai turiu nemažai patirties ir šio komiteto ribose. Akivaizdu, kad europinių lygių uh, E, trūksta galimybių ūkininkams patiems pateikti pasiūlymus, kaip kovoti su klimato kaita. Panašu, kad jie neįsitraukia į tą procesą. Na ir taip, ūkininkavimas iš dalies yra toks išskirtinis atvejs. Norėčiau paklausti, ar jūs tam pritarite, e, nes man atrodo, kad e, tai galbūt yra visų ar daugumos mums kilančių problemų šaknis. Dar vienas dalykas, dar vienas klausimas. Ar galėtumėte pateikti konkretesnių pasiūlymų, praktinių pasiūlymų, atsižvelgiant į jūsų atliktą darbą? Nesusidaro toks įspūdis, kad e, jau laikas imtis konkrečių darbų, o ne vien tik sėdėti ir kalbėti apie kylančias problemas. Ačiū žodis, ponai Andriui. Dėkuoju, panė pirmininkė. Aš taip pat norėčiau padėkoti mūsų ekspertams, kurie pristatė trimo išvadas. Aš pritariu daugybė jūsų užsakytų minčių. Ir iš tikrųjų tai galima kalbėti apie kiaušinį ir vištą, kuri iš jų yra, kuri atsirado pirmoji. Akivaizdu, kad žemės ūkis veikia klimatą, klimatas veikia žemės ūkį ir akivaizdu, kad mes turėtume imtis veiksmų. Ir klimatas keičiasi ir kolegos kalbėjo, kad mes turim galvoti apie ateitį ir taip, kaip ateityje turėsime keisti savo žemės ūkį. Ir matome, kad kai kuriuose regionuose situacija keičiasi labai greitai ir iššūkiai susijęs su klimato kaita tai yra labai dideli ir įsipareigojimai pagal Paryžiaus susitarimą yra labai dideli, todėl mes negalime nieko nedaryti žemės ūkio sektorėje. Akivaizdu, kad vien tų pastangų nepakaks, bet vis tiek turime dirbti labai rimtai, labai ryštingai, reikia keisti kuningavimo praktiką. Ir jūs kalbėjote taip pat ir apie metano išmetimus gyvulinkystės sektorėje. Ir reikia gal, galvoti ir apie mytybą, nebūtinai žmonių mytybą, bet e, gyvulių, galvijų e, e, šerimą. Ir galvoti apie tai, kaip ateityje galima būtų prisitaikyti prie naujų pokyčių, nes mes nekalbame apie staigius kažkokius pokyčius, bet reikia laipsniškai keisti žemės ūkio sektorių. Ir kaip Jūs galvojate, žemės ūkio sektorius galėtų de, uh, laipsniškai keistis. Ir mes matome, kad kai kurie ūkininkai turi imtis aktyvių priemonių, bet, kaip minėjau, neužteks vien tų pastangų, reikia ir tokio dar turizmo, ir transporto, energetikos sektoriuose taip pat būtų stengiamasi sumažinti CO2 išmetimus. Ir jūs minėjote taip pat, kad žemės ūkėje taip pat galima ir sugauti anglės išmetimus. Uh, Ir ar jūs įsigilinote į konkrečius, pavyzdžiui, ūkininkavimo metodus, žemės dirbimo metodus? Ir gal galima būtų taip pat, gal galėtumėm plačiau pakalbėti apie tai, kaip reikės ūkininkauti ateityje. Ačiū. Matau, kad žodžio daugiau niekas neprašo. Taigi kreipiuosi į mūsų svečius. Tikiuosi galėsite atsakyti į pateiktus klausimus. E, galiu skirti jums 15 minučių. Ačiū labai už visus jūsų klausimus. Manau, kad jie tikrai svarbus ir aktualūs. Pabandysiu į kuo daugiau pateiktų klausimų atsakyti, o tada taip pat suteiksiu žodį ir Benui. Tikrai nemažai buvo kalbėta apie e, ryšį tarp žemės ūkio kaip sektoriaus ir tarp to, e, kokių rezultatų jis turi duoti, kalbant apie maisto gamybą, bei šio sektoriaus vaidmenį e, sprendžiant klimato kaitos problemas. Na ir vienas dalykas, kurį norėčiau pasakyti, yra štai koks. Man atrodo, kad šiek tiek reikėtų keisti mąstyseną ir e, iš naujo pažvelgti į ūkininkavimą, į šį sektorių, į tai, kaip tai yra susijęs su tam tikrais klimato ir aplinkosaugos prioritetais. Kalbant apie tuos veiksmus, kurie yra siūlomi kaip naudingi klimatui, jie taip pat yra naudingi ir ūkininkavimo prasme, e, išsaugojimo prasme. Ir man atrodo, kad Jie padeda sektoriui tapti atsparesniu ilguoju laikotarpiu, kalbant ne tik apie klimato perspektyvą, tačiau ir apie ekonominę, aplinkosauginę perspektyvą. Ir man atrodo, kad tai yra svarbus elementas, kurį reikėtų pabrėžti. Neretai, kalbant apie žemės ūkį, kalbama apie mm, CO2 emisijas metano emisijas, azoto oksidus ir taip toliau. Taip, tai svarbu. Tačiau kalbant apie žemės panaudojimo sektorių, jį reikėtų žvelgti mm, bendriau. Ir tai yra vienas tų sektorių, kuris galėtų padėti pašalinti mm, CO2 iš atmosferos. Taip pat buvo klausima, reikėtų praplėsti LULUCF lankstumą mm, siekiant e, klimato kaitos švelninimo tikslų. Klausimas įdomus. Ir tas sprendimas susijęs su lankstumo aspektais. E, reiškia, kad turime nuspręsti, kaip judėsime į priekį, kaip sieksime pažangos, siekdami e, įgyvendinti įvairius veiksmus e, šiame sektoriuje apskritai. Na ir čia svarbu yra štai kas. Mes negalime tiesiog sėdėti sudėję rankų. E, žemės ūkio sektorius, ūkininkistės sektorius turi imtis veiksmų. Taip, tai yra toks gana ypatingas sektorius, nes jis turi įvairiausių tikslų, jis turi gaminti maistą e, ir dar yra kitų įvairiausių jo funkcijų. Tačiau jeigu veiksmų nesimsime jau dabar, tada net nebejoju, kad dar didesnę kainą sumokėsime ateityje. Nereikia laukti 20-ųjų ar 30-ųjų, jeigu norime iki 2050 metų pasiekti nulinio emisijų tikslą. To reikia imtis jau dabar, galvoti apie galimus sprendimus, o ne vien tik sėdėti ir laukti 20 metų ir tiesiog e, naiviai atidėlioti tai, kas neišvengiama. Taip pat buvo tiratosi dėl EFA. Taip pat dėl pesticidų bei tų žalinimo priemonių pagal BŽUP Kalbant apie tas ekologinės svarbos e, teritorijas arba EFA, jos e, yra sukurtos kaip ekologinės vietovės. Ir man atrodo, kad kalbant apie šį tikslą nebūtų um, protinga leisti naudoti pesticidus e, auginant tokius pasėlius. Na tai buvo išsakyta, kad galima žirnius ir pupas auginti be pesticidų, tačiau reikia suprasti, kad tada be abejo derlius nebus toks mm, didžiulis. Na, o tos ekologinių požiūrių svarbios vietovės sudaro apie 5 procentus mm, mm, žemės ūkių tinkamų žemių ir tiesiog reikėtų apsvarstyti, ar, e, ar reikia kažkokių pakeitimų, ar reikėtų leisti kažkokią kitokią veiklą. Dabar dėl to dirbonavimo. Yra tam tikrų klimato kitos švelninimo tikslų, kurie tikrai yra svarbus ir kurie turi e, didžiulę naudą, e, kalbant apie e, tam tikras klimatinės zonas ir, ir kalbant apie žemės neįdirbimą, tai yra viena iš priemonių. Tai yra itin veiksminga, pavyzdžiui, sausose zonose, viduržėmio jūros regione. Pastarojo meto moksliniai tyrimai rodo, kad E, tokiame nuosaikesnėme klimate tai nėra taip veiksminga, tad visada reikia apsvarstyti, kokie veiksmai kur yra efektyviausi. Ir man atrodo, kad taip, tikrai reikia išsamesnių tyrimų, išsamesnės analizės dėl techninių aspektų, dėl mokslinių elementų, e, kurie tikrai duotų naudą ir kažką pakeistų. Mokslas kinta nuolat ir labai svarbu yra suprasti, koks prisitaikymo prie klimato kaitos potencialas yra praktiškai pritaikomas skirtingose ES valstybėse narėse. Tikrai ne visur e, klimatas ar dirbožėmis yra vienodi. Tad tiek būtų dabar žodis Benui. Dėkoju, aš kai ką norėčiau pridurti Ar e, brangiau kainuos visą tai žemės ūkio nei kitiems sektoriams? Ir ar žemės ūkis yra koks nors ypatingas sektorius? Ar žemės ūkio sektorius yra ypatingas? Aš e, da, e, taip pat domiuosi ir biokūrų. Ir tam, kad galima būtų pakeisti, ką nors žemės ūkio sektorėje, dėl reikia įtakoti 10 milijonų ūkininkų, bet transporto sektorėje, dėl norint ką nors uh, pakeisti, reikia pabandyti paveikti 25 e, automobilių gamintojus ir dar mažesnį skaičių kūro gamintojų. Taigi viena vertus būtų e, paprašiau imtis priemonių kitose sektoriuose, bet žemės ūkio sektoriuje tai būtų padaryti sunku, bet tai nėra įmanoma ir yra įvairių galimybių. Pa, kurias turi ūkininkai ir ūkininkai patys galvoja beje apie tai, kaip galima būtų pa, uh, reaguoti į klimato kaitą. Ir jei mes padėtume ūkininkams, padėtume jiems, pavyzdžiui, sugauti CO2 išmetimus, būtų labai gerai. Ar tai kainuoja daugiau? Labai geras klausimas. Šiuo metu mes nagrinėjame, kokia yra situacija. Jūs minėjote dėl, dėl tyrimo dešimtą puslapį. Ir uh, Tenai kaip tik yra kalbama apie tai, ar prisitaikymo priemonės daugiau kainuoja žemės ūkio sektoriuje. Bet čia dar reikėtų įsigilinti į viską. Ta sakau kaip mokslininkas. Reikėtų įsigilinti tai, kokį potencialą turime žemės ūkio sektoriuje. Ir Iš tikrųjų, čia viskas priklauso nuo skaičiavimo metodikos, priklauso nuo to, kiek jūs įvertinsite įvairias pastangas. Žemės ūkio sektorius jau ir taip nemažai padarė ir mes tą pamatėme iš tyrimų, kurie buvo atliekami tuomet, kai buvo rengiami LULUCF ir dalymosi našta sprendimas. Žemės ūkėje yra nemažai priemonių, kurios gali būti pritaikytos ir kurios nėra brangios. Ir netgi apskaičiuota, kad pritaikant tas nebrangias priemonės galima 8 procentai sumažinti išmetimus, bet, kaip minėjau, jums reikės įtikinti 10 milijonų ūkininkų, kad tai yra reikalinga. Taigi reikės nemažai padirbėti reikės e, surasti įvairių sprendimų pritaikytų prie įvairių ūkininkų, e, įvairiose valstybės narėse ypatumų, e, pritaikytų prie įvairių žemės ūkio sektorių, gyvulinkystės, įvairių kultūrų auginimo. Ir akivaizdu, kad jei dabar nesimsime veiksmų, jei lauksime, dėlsime, tuomet ateityje visą tai, kad mums kainuos dar daugiau. Nepamirškime, kad iki 38 procentų CO2 išmetimų yra susijusių su žemės apdirbimu, žemės valdymu. Taigi mums reikėtų tinkamai paskirstyti savo pastangas pagal vairias veiklos rušis. Mažinti išmetimų kiekį nėra lengva ir Žemės ūkio sektorius šiek tiek atsilieka nuo kitų sektorių ir mes tą matome iš turimų skaičių. Tačiau tai nereiškia, kad dar negalim, kad jau nebegalima nieko padaryti ir kad tai per daug kainuos. Ir žemės e, ūkio sektorius, kaip jau minėjau, turi didžiulį potencialą, norint, e, bandant sugauti e, įvairias dujas iš atmosferos ir įvairių, yra įvairių veikėjų, kurie dimas lyderystės vaidmens kurie aktyviai e, e, veikia šiuo metu. Ir tai labai gerai. Paskutinis dalykas, kurį aš norėčiau pasakyti prieš perdodamą žodį Keilį, yra štai kas. Daug kas kalbėjo apie importuojamą maistą. Aš nesu priekybos ekspertas. Neišmanau šių klausimų, bet aš tikrai žinau, kad tai, kas vadinama yra e, nutekėjimo reiškiniu, yra svarbus. Taigi, jei e, e, mažinsime gamybą ar taikysime e, kitus apribojimus ES ir norėsime kartu, kad tinkamai apsirūpinti maistu, turėti tiek pat maisto produktų, kiek turim dabar, tai reiškia, kad mes turėsime įsivežti tuos maisto produktus iš kitur. Ir, ir žinome, kad išmetimai. De, skaičiuojame visame pasaulyje, nes kad e, reikia atsižvelgti glo, globalų išmetimų mastą. Taigi kaip mes į tai reaguosime? Ir Keilė apie tai kalbėjo, da, kai, a, e, e, kai da, kalbėjo apie vartojimą. Čia svarbu yra suprasti, kad ne tik žemė ūkininkai, ne tik prekybininkai gali kažką daryti, bet ir vartotojai. Keilė. Dar paskutinis dalykas. A, į kurį aš nesureagavau. Kaip galima būtų motivuoti ūkininkus kažką keisti, kažką daryti. Ir aš manau, kad tai yra nepaprastai svarbus klausimas, nes svarbu yra ne tik pasiekti rezultatą, bet ir svarbu yra užtikrinti, kad jis būtų pasiekiamas priimtinomis priemonėmis. Ir vienas iš svarbesnių dalykų, nesvarbiausia yra tai, kad mes turime galvoti, kaip kuriama, kaip formuojama yra politika, įvairios politikos priemonės, tam, kad galėtume pa, paskatinti tarpusavio pasitikėjimą tarp ūkininkų ir įvairių institucijų, įvairių organizacijų. Nes mes matome, kad pastaraisiais e, metais taikomi yra labai, taikoma labai griežta kontrolė ir labai dažnai ji iš tikrųjų yra reikalinga, nes siekime užtikrinti, kad e, išmokos būtų mokamos teisingai, kad nebūtų piknaudžiavime, kad tinkamai būtų naudojamos viešosios e, lėšos. Bet tai gali ūkininkus paskatinti priimti, sprend... vengti rizikos priimant sprendimus. Taigi tai turi tiesioginį poveikį ūkininkų sprendimams ir be abejo valstybės narės turėtų pačios surasti tinkamas kontrolės priemonės. Bet čia galima būtų kalboti, kalbėti apie išmokų dydį ir apie tai, kaip mokėjimai yra formuojami, kaip ir kokie tai yra mokėjimai. Gal reikėtų keisti patį požiūrį į mokėjimus, skirti juos už kitą veiklą, nei jie, jie yra skiriami dabar. Ir mes turime nemažai įdomių priemonių, todėl reikėtų dabar pagalvoti apie tai, kodėlgi jos nepasiteisina tikrovėje. Kai mes bandome gilintis į šios klausimas, mes matome, kad e, kartais e, ūkininkai neturi motivacijos. E, iš dalies taip dažnai yra dėl to, kad valstybė narė priima, valstybės narės priima kokius nors neįtin palankius ūkininkams sprendimus. Bet ir apskritai matome, kad reikėtų pagalvoti apie tai, kaip galima būtų motivuoti ūkininkus e, kažką keisti, kažką daryti. Na kągi, išnaudojame visą šiam klausimui skirtą laiką. Aš norėčiau padėkoti mūsų svečiams už puikų darbą, už nepaprastai įdomius pasisakymus, už tai, kada sakėte į komiteto narių klausimus. Ir nebejoju, kad jūsų darbas, jūsų atliktas tyrimas, jo išvados bus pravers mums mūsų darbe. Aš tikiuosi, kad mes dar nepaisant artėjančio breksito galėsime su jumis susitikti ir ateityje. Na ką, jau dabar siūlau tęsti darbo. Tibor Sanį jau atvyko, jis yra mūsų pranešėjas, atsakingas už paskutinį šiandienos darbo atvarkės klausimą. Tai yra už 2018 metų biudžetą ir galiojimus susijusius su trišalių dialogu, trišalėmis darybomis. Tibor Šainai yra mūsų pranešėjas ir nuomonės referentas. Už šį klausimą, kaip ir visuomet, yra atsakingas biudžetų komitetas. Biudžetų komitetas e, turi patvirtinti dėrybinius įgaliojimus trišalėms dėrybams, dėryboms e, e, dėl 2018 metų biudžeto projekto. Ir mes galime pateikti jam savo nuomonę. Kalbame apie 2018 metų biudžeto projektą. Pakeitimus galima teikti iki balandžio 26 dienos. Žinome, kad daugiau nei 40 procentų ES biudžeto yra skirta būtent žemės ūkiui. Tai yra gan didelė dalis. Ir todėl yra savame suprantama, kad mūsų komitetas turėtų pateikti vis, uh, savo nuomonę apie mūsų prioritetus formuojant 2016 metų biudžetą. Dabar aš tikiu žodį poniu Tibor Šainį. Labai ačiū pirmininkė, ačiū už tai, kad man suteikėte žodį tokioje, tokiame ankstyvame nuomonės rengimo etape. Nekyla e, jokių abejonių dėl žemės ūkio sektoriaus svarbos. Taigi, parengiau nuomonę ir čia kalbu apie įgaliojimus susijusius trišalių dialogų. Mes turime tikrai suprasti, kad formuojant 18 metų biudžetą žemės ūkiui e, teks e, skirti nemažai svarbos. Nuomonės projekte yra keletas elementų, su kuriais dar reikia padirbėti. Pavyzdžiui, kas yra aktyvus ūkininkas, kas yra gamintojų grupės, kaip turėtų būti kovojama su nesažininga e, verslo praktika. Aš esu įsitikinęs, kad reikia rasti išmintingų sprendimų tiek žemės ūkio, tiek ir kaimo plėtros rytise. Man pasirodė tai svarbu paminėti ir šioje nuomonėje. Nuomonėje sveikinama, sveikinamos naujosios rinkos observatorijos – ir pritarėme tam, kad šį požiūrį reikia plėsti. Mėly kolegos, aš su nekantrumu laukiu jūsų pakeitimu, o taip pat ir tolimesnio bendradarbiavimo su šešėliniais pranešėjais. Tikrai laukiu jūsų indėlio. Labai ačiū. Jūs jau nepergyvenkite, tikrai gausite nemažai komentarų. Visų pirma, suteiksiu žodį ponui Beldar. Prašom. Labai ačiū, pirmininkė. Taip pat norėčiau padėkoti ir pranešėjai. Visų pirma, pasakysiu, jog manau, kad jūsų nuomonė įdomi, bet turiu ir keletą pastebėjimų ir jais norėčiau pasidalinti gero bendradarbiavimo vardan. Mums reikia e, patikimo e, biudžeto e, žemės ūkio sektoriui, nes žemės ūkio sektorius labai svarbus, o mes susidurime su daug iššūkių. Taip pat noriu pasakyti, kad Biudžetas e, e, kitais metais turėtų išlikti bent jau dabartinio ligmens. Jis neturėtų sumažėti. Toliau būtina paminėti, jog yra reikalingas taisyklių supaprastinimas, nes taisyklių supaprastinimas atneša labai daug naudos. Trečioji pastaba. E, gerbiamas pranešėjau, labai džiaugiuosi tuo, kad jūs savo nuomonėje paminėjote ir gamintojus. dar nėra visiškai aiškios e, gamintojų organizacijų steigimo taisyklės. E, iš esmės aš pritariu gamintojų organizacijoms ar asociacijoms, bet reikia konkretesnių taisyklių, kaip tai padaryti, nes kitaip bus sunku šioje srityje bendradarbiauti. Baigdamas pasakysiu, kad su nekantrumu laukiu tolimesnio bendradarbiavimo. Ačiū. Dėkuoju, pan posel Andriu. Dėkuoju, panė pirmininkė. Labai trumpai, aš pirmiausia norėčiau padėkoti Timor Šiboru už puikų darbą ir noriu atkreipti dėmesį į vieną dalyką. Tai yra tai, kad mums reikia vieno milijono eurų 2018 e, metais tam, kad galėtume. De, reaguoti į hygienos susijusios augalais ir gyvuliais klausimą. Atsiprašau, su, sveika, su augalų ir gyvūnų sveikata, pavyzdžiui, mes prisiminame, kaip sunku buvo surasti lė, lėšų, kai mes susidurime su paukščių gripu. Ir da, matome tą patį, kad, kad taip pat labai sunku yra uh, mums ieškoti lėšas reikalingas dažinėliniai ar ksilėlos fastidioza protrukiams įveikti. Ir taip pat galima būtų pasiūlyti bandomųjų projektų vininkystės sektoriuje, nes aš, pavyzdžiui, galima būtų, tai šis projektas galėtų būti Galima būtų, pavyzdžiui, tokį projektą susijęti su tuo, kad šiame sektorėje derlingumas mažėja kiekvienais metais nuo 8 iki 12 procentų, taigi kažką reikia daryti. Pane Miller, ačiū pirmininkė. Aš irgi norėčiau padėkoti pranešėjui už pateiktą nuomonės projektą, už pasiūlymus. Uh, Šiame dokumente išvelgiu įdomių dalykų. Mums labai svarbu, kad būtų išlaikytas biudžetas žemės ūkiai. Tikrai e, už tai turime kovoti. Tikrai nenoriu, kad nuolat būtų perkelinėjamos lėšos į kitus sektorius. Lėšos iš krizių fondo automatiškai išmokamos, jeigu jos tais metais nepanaudojamos. Tai man išliko neaišku, ar būtent apie tai kalbama trečiame punkte. Taip pat dar norėčiau padiskutuoti apie gamintojų organizacijas. Netaip jau ir sudėtinga įsteigti gamintojų organizaciją. Tam tiesiog reikėtų daugiau lėšų jau dabar e, tai yra įmanoma per kofinansavimo priemonę ir taip pat manau, kad reikėtų siekti išmintingesnių sprendimų dėl gamintų organizacijų. Dabar dėl bandomųjų pilotinių projektų. Iš savo patirties galiu pasakyti, kad jeigu projektas yra įgyvendinamas tik dviejus metus, galbūt jis dar nespėja atnešti jokios naudos, jis nėra veiksmingas. Aš ketinu pateikti konkretų pakeitimą. Ačiū. Ačiū toliau, panas Jar. Ačiū pirmininkė. Ačiū pranešėjui. Visų pirma dėl to, kad nuomonė yra trumpa ir aiški į temą. Tikrai to džiaugiuosi. pranešėjas e, viską labai konkrečiai išsakė savo nuomonėje. Aš pritartam, kad reikia e, stebėsenos observatorijų, apie tai kalbama septintame punkte. Taip pat pritariu tam, kad įvairių krizių fondui nepakaks 20 milijonų eurų, jų reikės daugiau. Aš dar ketinu pasisakyti ir per šešėlinių pranešėjų susitikimą. Pavyzdžiui, man aiškus yra antras punktas. Čia kalbam apie tai, kad būtina išlaikyti tikslinę maržą žemės ūkio sektoriai. Nelabai suprantu, kas čia pasakyta. Toliau ketvirtas punktas – Apie tai dar reikėtų padiskutuoti. Kas yra aktyvus ūkininkas? Aš atsimenu, per ankstesnę reformą mes apie tai daug diskutavome. Anomet komisija norėjo sukurti naują apibrėžtį, bet ją buvo sunku įgyvendinti ir tikrai apie tai reikėtų padiskutuoti. Kas yra tas aktyvus ūkininkas? Panašiai kaip ir poniai Müller, tai ir man nelabai aišku šeštas punktas, kur kalbama apie išmintingus sprendimus. Aš manau, kad reikėtų kalbėti apie išmintingus ir novatoriškus sprendimus. Ir kaip ir kai kurie kolegos, aš manau, kad e, žemės ūkio biudžetas turi išlikti stabilus. Vis dėlto mūsų laukia Brexit. Dabar tarsi vyksta skirybos su Jungtinę karalystę, bet kol kas Jungtinė karalystė turi visas teisės ir pareigas. Aš manau, kad reikia rasti kažkokią tinkamą formuluotę dėl um, Jungtinės karalystės finansinių aspektų susijusių su žemės ūkiu iki šios kadencijos pabaigos. Labai ačiū. Tiborg. Išgirdote nemažai klausimų, bet dar pasisakys ponas Nikolson. Ačiū, pirmininkė. Iš tikrųjų labai lengva mums čia būti išmintingiams Briuselėje. Yra e, kalbama apie nemažai išmintingų programų, bet tas programas, išmintingas programas reikia gyventinti vietinių lygmenių ir tai tampa tikrų košmaru dėl biurokratijos. Bet norėčiau paminėti ir dar vieną dalyką. Mes visi žinome, kad buvo kilusi krizė pieno sektorija ir krizės atveju reikia, kad būtų sparčiau e, teikiama konkretį informaciją. Tikrai tam pritariu. Ar tam reikia naujų institucijų? Galbūt reikėtų panaudoti jau egzistuojančias institucijas. Juk tai irgi galėtų padėti sumažinti kaštus. Tikrai nenorėčiau, kad įvairių institucijų darbas dubliuotųsi. Mes e, nuolat kažką naujo kuriame, kuriame naujas organizacijas, jų veikla pradeda dubliuotis. Ir tos institucijos e, nevykdo tinkamai savo veiklos, taigi gal kai kurių institucijų tiesiog reikėtų atsikratyti arba užtikrinti, kad jų veikla nesidubliuotų. Prisiminkime ir diskusijas apie klimato kaitą, e, kai kurios pastabos tikrai gazdinančios, kas mūsų laukia. Mes uh, esame įpareigoti išsaugoti mūsų žemę, kurioje mes gyvename, jei e, ne geresnės būklės kaip dabar, bet bent jau tokios pačios. Žmonės daug kalba apie tai, ką ūkininkai gali ar negali padaryti. Ūkininkai. E, e, Vykdytami savo veiklą taip pat turi gauti pakankamai pelno bet jie turi gyvendinti įvai, daug įvairių papildomų reikalavimų. Jeigu jūs turite ūkį, bet jums trūksta lėšų tam, kad galėtumėt įsigyti maisto savo šeimai išmaitinti, tai kas jums aktualiau? Ar įgyvendinti Briuselėje e, parengtas idėjas? Bet visų pirma, reikia finansavimo šiam sektoriui. Jeigu pinigų nebus, tai nieko nebus įmanoma padaryti. Pan poseł Nicholson sprowadził nas na ziemię, ale aby. Ačiū, panašu, kad ponas Nikolsonas pabandė nuleisti mus ant žemės. Be ŽUP politikos įgyvendinimas reikalauja, kad mes būtume išmintingi. Man atrodo, kad ūkininkai ir yra išmintingi žmonės. Tad man atrodo, kad dėl to nereikėtų pergyventi. Neretai ūkininkai yra e, daug pažangesni ir inovatyvesni, negu mes manome, net ir be Briuselio institucijų pagalbos. Dabar Agri generaliniam direktoratui norėčiau suteikti žodį. Anija Sopčiak, prašau. Sveiki visi. Ponios ir ponai, ačiū už jūsų komentarus. Norėčiau padėkoti pranešėjui visų pirma už tikrai tokią e, trumpą ir e, aštrią nuomonę. Aš ir pati pasistengsiu, kad mano pasisakymas nebūtų per daug ilgas. Na, nuolatinė mūsų dilema - kalbėti apie dalykus, kurių dar nematėme ir kurie dar neparengti. Na, o to biudžeto skirto 18 metams projekto dar nėra. Na ir man sudėtinga komentuoti jūsų komentarus susijusius su tuo, ko dar nėra. Mes komisijoje bandėme parinkti tokį biudžetą, kuris suteiktų pakankamą finansavimą e, BŽUP politikos įgyvendinimui, kaip kad buvo susitarta 13 metais. Mes negalime kasmet vis keisti ir keisti BŽUP politikos, keisti teisės aktų, teisė, teisėkuros priemonių siekiant atlaisvinti vietą naujoms iniciatyvoms dėl kurių nebuvo susitarta atliekant 13 metų reformą. Žinoma, visos e, komisaro Hogano pastangos, taip pat kitų e, komisarų pastangos susijusios su, su paprastinimu, e, įpūs naujų vėjų į mūsų politiką. Tačiau vis viena reikia laikytis tų sistemos rėmų, dėl kurių buvo susitarta 13. -aisiais. Na ir gegužės mėnesį bus pristatytas biudžeto projektas. Ten bus numatytas pakankamas finansavimas tiesioginėms išmokoms. Turiu minėję tas tiesioginės išmokas, kurios bus treti metai jau mokamos. Ir tikiuosi, kad atsižvelgiant į 16-17 metų patirtį, įgyvendinimas praktikoje bus pakankamai mm, ženkliai patobulėjęs. Tai taip pat atsispindi ir mūsų mm, su biudžetu susijusiais prašymais. Na, o dabar dėl išlaidų skirtų rinkai. Pastebėsite, kad jos bus šiek tiek sumažėjusios lyginant su 16 ir 17 metais. Kaip žinia, 500 milijonų eurų paketas, kuris buvo patvirtintas 16 ir 17 metais, e, nedarys jokios įtakos 18 metų biudžetui. Na ir dabar galime pasakyti štai ką. Į biudžetą bus įtrauktas e, prašymas susijęs su e, daržovių ir vaisių sektoriaus e, testinėmis priemonėmis ir tai bus ketvirtieji tos priemonės įgyvendinimo metai. Dabar dėl e, gyvulių lygų protrukių, taip pat kitų galimų rinkos krizių. Komisija šiuo atveju išlieka budri, e, stebime, kokie yra rinkos pokyčiai. Ir jeigu nutiktų taip, kad reikėtų konkrečių veiksmų, tada galėtume e, panaudoti tą mm, e, specialią e, priemonę susijusią su vadinamoju mm, pakeitimų pranešimu. Ir tada būtų galimybė mm, pateikti papildomus prašymus dėl biudžeto, jeigu kiltų toks poreikis. Dabar dėl antrojo ramšio. Mokėjimų poreikiai bus didesni nei 16 ar 17 metais. Programos jau įgyja tą pilną greitį ir mes artėjame prie įgyvendinimo tikslų. Kalbant apie senuosius laikotarpius, programų uždarimas praktiškai jau yra įvykdytas ir čia kažkokių specialių poreikių nėra. O dėl bandomųjų projektų E, Mūsų be abejo, kaip visada, domina jūsų pasiūlymai. Ir mes manome, kad komisijos pasiūlymas dėl biudžeto projekto susilauks mm, agri komiteto palaikymą. Ačiū labai. Akivaizdu, kad e, turite nemažai informacijos apie kitų metų biudžetą. Tai yra savaime suprantama, jų komisija rengia tą biudžetą. Dabar dėl rinkos klausimų. Viskas priklauso nuo išorinių faktorių. Be abejo, čia įtaką daro ir įvairiausios krizės. Ir sudėtinga kartais yra suderinti turimą finansavimą su realiais poreikiais, tačiau bandoma tai padaryti. Na ir dabar suteiksiu žodį pranešėjui, jis galės trumpai sureaguoti į tai, kas buvo pasakyta. Ačiū labai, ponė pirmininkė. Norėčiau padėkoti ir kolegoms, kurie pasisakė už jų naudingus e, komentarus. Kaip jau sakiau pradžioje, Dabartinė e, pranešimo e, stadija yra tokia labiau techninio pobūdžio, e, viskas dar bus plečiama, bus įtraukiami įvairūs komentarai, pasiūlymai. Ir būtent tokia yra ir mūsų užduotis atitinkamą politinį turinį įtraukti į tą pranešimą. Kalbant apie biudžetą, Taip, tai gali kelti e, praktinių problemų, tai kad mes dar nežinome, e, koks bus konkretus pasiūlymas. Na ir kalbant apie ankstesnius komisijos pasiūlymus, na, mes visada rengdavome kažkokius tai prioritetų sąrašus, gairias ir taip toliau. Na ir kad ir kas bus šiame pranešime, e, tikiuosi, kad Europos parlamentas galės turėti kažkokį tai žodį, kalbant apie kitų metų biudžeto parengimą. Ir tikiuosi, kad komisija galės atsižvelgti į mūsų pasiūlymus. Na ir keletas e, trumpų komentarų e, dėl to, ką sakė e, kolegos iš skirtingų politinių frakcijų. Taip, aš esu pranešėjas ir tikrai esu nusiteikęs atvirai, esu atvirai nusiteikęs jūsų nuomonių atžvilgių, nes tai yra parlamento nuomonė. Jūs sakote, kad supaprastinimas yra e, būtinybė, puiku, aš tai puikiai suprantu ir renkuosi atitinkamą kryptį. Tas pats galioja ir kalbant apie sanitarinius klausimus. Taip, tiesa, pastarojo meto skandalai, su kuriais susidūrėme, E, pademonstravo, e, kad mūsų dabartinė sistema turi tam tikrų silpnųjų vietų. Todėl viską reikėtų keisti, apversti aukštyn kojomis, kalbant ir apie biudžetą. Apibrištis. Tai yra svarbiausias klausimas. Labai tikiuosi, kad e, tai daugumoje sričių egzistuoja tie aiškus apibrėžimai. kuriais galima vadovautis. Tačiau kalbant apie tas apibrištis, mums reikia ir pažangos. E, reikia kažkokių tai konkrečių e, vienas po kito einančių žingsnių, kuriuos būtų galima atlikti. Na ir komisija taip pat kalbėjo apie tai, kad jie gana daug dėmesio skiria bandomiesiems projektams, tiems, kurie duoda e, naudingų rezultatų. Mes ir patys to norime. Jeigu egzistuoja bandomasis projektas, kuris duoda rezultatų, tada puiku. Palaikykime tokį projektą. Na, o dėl tų pažangumo aspektų svarbu apibriežti tai, kas mūsų nuomonė yra pažangu, pavyzdžiui, kalbant apie žemės ūkį įgyvendinant įvairius projektus. Tad tikrai dėkoju Jums. Ir e, Tai buvo pirmosios diskusijos, kurios buvo man naudingos. Kaip suprantu, jums svarbu yra ir tas veiksmingumo, efektyvumo aspektas. Panašu, kad tokia nuomonė vadovaujasi daugama kolegų. Ir be abejo, aš pasistengsiu savo pranešimą nukreipti tinkamą linkmę. Ačiū. Pakeitimus E, galima teikti iki balandžio 26-osios, 13 e, valandos dienos. Ačiū ponui Sanė, ačiū už vykusias diskusijas. Rytoj greičiausiai ne visi kolegos dalyvaus posėdėje, tad tiems, kurie jau išvyksta, linkiu džiaugsmingų šventų Velykų, o tiems, kurie dar liks dirbti, susitiksime rytoj 9 ryte ir po to 15 val. po pietį. Tikiuosi, kad popietinė sesija per daug neužsitęs. Ačiū Jums, gero vakaro ir iki rytojus.